Good afternoon. Good afternoon. This afternoon I'm here to chair uh, because the colleague Claude Moraes uh, asked. Uh, Aš norėčiau paprašyti, uh, kad jau pradėtume posėdį. Pirmininkas negalėjo ateiti, paprašė, kad aš vietoj jo papirmininkaučiau. Pirmas klausimas. Koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas. Pone Milnar. Pone Milnar iš mūsų frakcijos yra paskirta renkti nuomonę e, pranešimui savo iniciatyvą, kurį rengia INTA komitetas link e, skaitmeninės priekybos strategijos. Taigi, komitetas a, e, turėtų dar patvirtinti tas rekomendacijas. Antras punktas – prašymas tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl tarptautinės bonos kon, sienos kontrolės laikino pratesimo išskirtinėmis aplinkybėmis. Ir e, kalbėsime apie tai, kad dėl to kyla grėsmė Šengeno erdvėjai. Jūs, mėly kolegos, žinote, kad šiuo klausimu sausio 5 dieną Europos komisija pateikė pasiūlymą, kurio tikslas leisti išlaikyti laikiną sienų kontrolę, kuri dabar yra įvesta prie tarptautinių Šengeno sienų Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje ir dar vienoje valstybėje ir Norvegijoje e, dar trims laikotarpiams. Tikslas yra nustatyti <coughs> rekomendacijas saugoti sienas iškritinėmis e, aplinkybėmis ir dėl to Šengeno erdvė iškyla e, grėsmė ir atinkamas sprendimas buvo priimtas vasaris vidurą dieną. Norėčiau pasveikinti Maltos pirmininkaujančios valstybės atstovę, ponę Gat ir ponę Saifart iš komisijos. Kadangi ponė Gat turės tuo išeiti iš mūsų posėdžio po 25 minučių, aš suteikiu ją iš karto žodį. O paskui perėsim prie komisijos Ir vėliau suteiksiu žodį visiems norintiems pasakyti nariams. Paskui penkioms minutėms suteiksiu žodį Europos komisijai, kad atsakytume į klausimus. Taigi, ponia Gat, žodis jums. Yes, thank you very much. Uh, good afternoon to everyone. Labai ačiū. E, Labdiena visiems. Labai atsiprašau, kad negaliu su jumis likti visą popietę. Kaip jūs teisingai pastebėjote, Europos komisija paskelbė pranešimą, kuriame yra rekomendacija pratesti sienų kontrolę dar trims mėnesiams. Taryba priėmė tą sprendimą e, vasario 7 dieną. Techninių lygmenių diskusija jau vyko pagal visą sistemą, e, pagal koreper. Kai kurios valstybės narys išreiškė E, susirūpinimą dėl e, vienokių ar kitokių aspektų, tačiau taryba nusprendė, kad rekomendacijos turėtų būti patvirtintos. Mes pripažįstame, kad padėtis ženkliai pagerėjo, tačiau dar nelaikas ją vertinti kaip stabilę, todėl e, turime pratesti sienų kontrolę. Todėl rekomendacijoje numatyta galimybė leisti kontroliuoti sienas dar tris mėnesius. Reikia pastebėti, kad šioje rekomendacijoje valstybės narės atitinkamos yra raginamos aptarti alternatyves priemonės, pavyzdžiui, policijos kontrolę ir tik tada pereiti prie vidaus sienų kontrolės pratesimo. Taip pat rekomendacijoje išlaikomas reikalavimas kas mėnesį valstybėms narėms teikti ataskaitas. Pačioje rekomendacijoje taip pat pripažįstama, kokia padaryta pažanga. Taigi, visi pokyčiai nuo paskutinių rekomendacijų prieimimo yra įvertinti. Akivaizdu, kad visi siekia sugrįžti prie normalios įprastos e, Schengeno erdvės kuo greičiau, tačiau sprendimas dabar priimtas, kad e, tokių galimybių kol kas nėra. Todėl rekomendacijose yra reikalaujama įvertinti, ar ta kontrolė yra reikalinga visuose išvardintose punktuose, ar visi jie yra vienodai e, problematiški, ar Negali būti, kad kai kuriuose sienos skirtimo punktuose kontrolės intensyvumą galima susilpninti. Taigi tiek mes iš esmės ir norime pasakyti, rekomendacija būtent tai surašyta ir dėl to buvo nuspręsta patvirtinti sprendimą. Ačiū. Thank you, thank you, Mrs. Gatt. Ačiū, ačiū, ponė Gat. Dabar žodis komisijai. Ponas Seifart. Labai ačiū. Europos komisija džiaugiasi, kad taryba priemė rekomendacijas pratesti laikinas vidaus sienų kontrolės sistemas dar trims mėnesiams, su sąlyga, kad bus e, e, nustatyta griežta kontrolė, bus laikomasi griežtų reikalavimų. Penkios Šengeno valstybės pačios turės nuspręsti, ar tą rekomendaciją taikyti Šiandien tos valstybės uh, pradėjo atsakinėti, Austrija atsiuntė pranešimą, kad ji taikys tarybos sprendimą dar tris mėnesius. Europos komisija savo rekomendacijose visiškai pripažįsta, kad padaryta svarbi pažanga siekiant sunormalizuoti Šengeno erdvės funkcionavimą, Pirmą kartą e, kontrolė buvo pratesta 16 metų spalio mėnesį. Galiu priminti, kad e, pirmiausia, ES sienų apsaugos e, ir kontrolės agentūra nusprendė tą padaryti. Komisija paskelbė atitinkamą dokumentas sausio 25 dieną, tačiau žinome, kaip svarbu yra, kad Graikijoje išorinės sienas gerai suvaldytų pati Graikija. Kai kurie e, veiksmai, numatyti veiksmų plane Back to Schengen, turės e, dar būti įgyvendinti, nes kol kas pasiekti rezultatai nėra tenkinantis. Manome, kad dabartinis e, e pratesimas yra pagrystas, jis yra riboto masto. E, Žinome, kokia yra bendra padėtis. Ypač turėtumėm kalbėti apie e, laikinų vidaus sienų kontrolę. E, penkios valstybės narės ėmėsi visų įmanomų priemonių ir manoma, kad e, ši yra vienintelė įmanoma. E, yra išanalizuotos visos įmanomos alternatyvios priemonės, pavyzdžiui, policijos kontrolė vietoj sienų kontrolės. Be to, sienų kontrolė turėtų būti proporcinga ir tikslinga, vadovaujantis reguliarių sienos patikrinimų, vertinimų ir pervertimų. Be to, turime galvoti apie rizikos vertinimą ir žvalgybos tarnybų veiklą. Dėl to susidarė padėtis, kad penkiose valstybėse narėse e, bus priimtas laikui einant sprendimas, kad sienų kontrolės nebėra pagrindo vykdyti ir, kaip jau pirmininkančios Maltos atstovė sakė, valstybės narės kas mėnesį turės atsiskaityti apie vykdomą kontrolę ir tą turės padaryti ir komisijai, ir tarybai. Galiausiai vietoj šešių mėnesių pratesimas įvedamas tik tai trim mėnesiams. Europos komisija ir toliau dirbs su atitinkamomis valstybėmis narėmis, kad palaipsniui būtų panaikinta laikina sienos kontrolė Ir žinoma, mūsų galutinis tikslas išlieka sugrįžti prie normaliai veikiančios Schengeno erdvės ir tą padaryti kuo greičiau. Ačiū. Ačiū. Pirmiausia, ponas Koelio nori pasisakyti. Ačiū. Labai dėkoju už ponios Gat ir ponas Seifert paaiškinimas, man susidaro įspūdis, kad pratesime 2016 metų gegužės mėnesio rekomendaciją. Vadinasi, mes tuoj pasieksime pratesimų galutinę ribą. Jeigu tai nebus padaryta, parlamentas turi reikalauti, kad veiksmų planas Back to Schengen būtų visapusiškai gyvendintas, nes šis planas buvo pristatytas komisijos ir taryba jį patvirtino. Kitas mano komentaras. Kaip dabar vykdoma kontrolė? Iki šiol tik Europos komisija turėjo galimybę pasinaudoti duomenimis apie kontrolę. Ir po paskutinės rekomendacijos dabar suprantame, kad ir taryba, ir komisija galės tą padaryti. Taigi, kiek tose valstybėse vykdoma kontrolės atveju, kiek nelegalių migrantų yra sustabdyta, kaip vykdoma kontrolė, kokio pobūdžio kontrolė, ar tai yra tikslinė, ar yra visiems taikoma, ar ta kontrolė turi ekonominio poveikio, tik Europos komisija tą žino. Dabar susiklostiusi padėtis leidžia žmonėms paprasčiausiai rėkti, kad šiandienas yra blogai Iš tiesų, mes turime Šengeno vertinimo mechanizmą, kuris leidžia organizuoti neplanuotus vizitus ir tų vizitų rezultatus mes galime matyti, tačiau tai nepasakytina apie konkrečias taisyklės taikomas atitinkamus valstybėms narėms. Taigi, tokie būtų mano klausimai, kaip galime vertinti, ar ta kontrolė reikalinga ar ne. Jeigu mes Neturime tokios informacijos. Ar gali Europos komisija e, surinkti duomenų apie dabar vykdomą kontrolę, jeigu ne, kaip galime tą pakeisti. Ačiū. Now... Ačiū. Pone Macola, prašom rodys jums. What... Pratesdama kolega Skarlos mintis, Noriu padėkoti pirmininkaučiai Maltai ir Europos komisijai už labai glaustą padėties pristatymą. Viskas aišku, manau, mes visi sutinkame, kad reikia išlaikyti Schengeno zoną, tai yra nepaprastai svarbu visoms institucijoms. Šiandien mūsų žemynų iškylantis saugumo iššūkiai yra labai realūs, todėl sprendimas pratesti laikiną vidaus sienų kontrolę uh, turi būti vertinami platesnėme kontekste, prisimenant ir Europos komisijos komunikatą Back to Schengen, apie kurį šiandien jau minėta. Sprendimas yra toks, e, kad e, pratesimas turi būti tik laikinas, bet supraskime, kad dabar gyvename išskirtiniais laikais. Turime pasitikėti išorės sienų valdymu, tik tada piliečiai pasitikės Schengeno zona. Skirtingą politiką reikia įgyvendinti, kad e, grįžtume prie gerai veikiančios Schengeno erdvės Europos pasienio ir pakrančių apsaugos agentūros pradeda operatyviai veikti ir teikia paramą Graikijai prie išornės sienos jau šį mėnesį. Be to yra sukurta vadinamųjų karštųjų migrantų paskirstimo taškų sistema ir matome, kad labai daug e, migrantų yra gražinama iš Italijos ir iš Graikijos. Aš esu įsitikinusi, kad mes pamatysime pažangos ir tik taip galėsime uh, pademonstruoti savo piliečiams, kad mes vertiname jų teisės, norime grįžti prie Schengeno sistemos deramo ir įprasinio funkcionavimo. Thank you. Thank you so much. And now Mrs. Wimberg. Toliau žodis poniai Winberg, prašau. Ačiū. Šis klausimas iš tiesų bus nepaprastai įdomus ir mes jį stebėsime. Jau anksčiau kalbėjusiai sakė, kad e, sienos e, tarsi plinta, e, bet sienų kontrolė turi būti griežtinama. Jau antri metai prasideda, vienerius metus turėjome e, kontrolę. E, Švedija per tą sienų kontrolę pasiekė labai daug. Nuo masinės imigracijos 2016 metais iki 2500, e, 250 tūkstančių iki 40 tūkstančių kitais metais. E, taigi dabar e, Švedija nedeklaruoja sienų kontrolės, bet dabar mes kalbam beveik trijų mėnesių pratesimą. Bus rimtų problemų dėl to ir muitininkams, ir policijos. Švedijoje aš esu su jais susitikusi ir jie skundžiasi, kad jiems labai sunku planuoti, kaip dirbti. Uh, E, per tris mėnesius, jeigu įstatymas galios tik tai tris mėnesius. Ir valstybės narės pačios e, turi nuspręsti, ar bus pratesta trim mėnesiams ar ne. Tačiau aš manau, kad kiekviena valstybė narė pati turi nuspręsti, ar jai reikia vidaus kontrolio, e, ar išorės sienų kontrolės ar ne, ir kokiam laikui jos turi galioti. Ir aš nemanau, kad mes galim sugrįžti prie normalios padėties jau šiais metais. Net jeigu viskas ir esmės pasikeistų, gali būti, kad mums pavyks uh, papirkti Turkiją, galbūt Libiją ir e, tada kažkaip sureguliuosim padėtį. Dabar žodis ponui Halahau. Ačiū. Galimybė e, įvesti vidinės sienų kontrolės e, būtų panaudota e, laikinai kriziai spręsti. Tačiau atrodo, kad migra migracijos krizė tapo nuolatiniu dalyku. Galiojantis teisės aktai nenumato priemonių, kurios e, šioje situacijoje yra būtinos, norint kovoti su neteisėta migracija ir užkardyti ją. 2015-aisiais buvo nuspręsta, kad jeigu, kad jeigu būtų atnaujinti atsinaujins situacija, kai kurios valstybės atkurs vidinės sienas, vidinių sienų kontrolę. E, taisyklėse tai numatyta, galbūt taryba ir komisija turėtų pakomentuoti štai ką. Ar galiuojantis teisės aktai E, Šengeno erdvės klausimų yra mm, aktualūs ir pakankami, ar galbūt reikėtų mm, iš naujo permastyti visus šios srities teisės aktus. Pone Gat, ar norite dar kartą mm, kalbėti ir atsakyti iškeltus klausimus? Jei taip, prašau, žodis jums. Atsakydama į paskutinį užduotą klausimą, galiu pasakyti, kad bendrosios diskusijos taryboje dar nevyko, dėl to reikia iš esmės keisti Šengeno kodeksą ir taisyklės. Svarbiausias tikslas - užtikrinti, kad Šengeno erdvėje viskas būtų normalu ir padaryti viską, kad to pasiektume. Šengeno kodeksas yra labai konkretus, specifinis skirtas konkrečiai sukurtai sistemai. Kiti iškelti klausimai buvo skirti komisijai. Dėl prašymo suteikti informaciją mes e, pasitarsime su kolegomis iš valstybių narių ir išsiaiškinsime, kokios yra galimybės parengti tokias ataskaitas. Ačiū dabar žodis komisijos atstovai ponui Saiferą atsakyti į kitus, į kitus užduotus klausimus. Prašau. Ačiū. Ponas Koelio pabrėžė, kad tai jau antrasis pratesimas pagal 25 ir 29 Šengeno sienų kodeksas papildomas pratesimas, jei išskirtinės aplinkybės ir toliau nepasikeistų, yra įmanomas e, ilgiausiam dviejų metų laikotarpiui. Noriu priminti, kad mūsų tikslas užtikrinti, kad šiandieno erdvėje situacija būtų įprasta ir normali. Ir kad komisija neabejoja, kad veiksmai, kurių imtasi, e, netrukus duos rezultatų ir bus galima atšaukti e, vidinių, kontrolę prie vidinių sienų. Kitas klausimas buvo apie tai, ar pirmiausia pirmininkaujantį valstybę jau ėmėsi veiksmų ir kad parlamentas taip pat norėtų gauti ataskaitas, kurias pristato valstybės narės, e, kas mėnesinės ataskaitas. Žinoma, tai teisėtas reikalavimas Europos parlamento, e, kalbėdamas komisijos vardu, siūlyčiau parlamentui tiesiogiai kreiptis į tarybą šiuo klausimu nes tokia prievalė komisijai nenumatyta komisijos sprendim, tarybos sprendime. Ir būtent taryba ir tos penkios valstybės narės gali nuspręsti, kaip elgtis. Dėl ekonominių kaštų, kurie taip pat buvo paminėti, šiuo klausimu Kaip jūs tikriausiai žinote, yra nemažai studijų parengtų, taip pat ir Europos parlamento užsakytų jas apibendrinsiu greitai. Vieną iš jų parengė European Economic Forecast e, praėjusiais metais, taip pat Europos komisija, apie, nuol, apie tai, kad jeigu atsirastų e, nuolatinė kontrolė Šengeno valstybių, prie Šengeno valstybių sienų, tai kas met kainuotų iki 8 milijardų eurų tai būtų e, aktualu e, kelių ir oro bei jūrų transportai. Neseniai Danijos keltais skundėsi dėl e, keblumų, kurios sukelia tokia sienų kontrolė. Tai atsilieptų ir turizmui. Tai būtų aktualu žmonėms, kurie gyvena vieno, vienoje valstybėje ir kasdieną kirta sieną, nes vyksta dirbti į kitą šalį. Mes žinome, kad e, sienų kontrolė e, atima laiko ir kad, kad tai atsiliepia žmonių gyvenimams, kad jiems tenkas keisti gyvenamąją vietą. Taigi, tai reiškia didžiulės išlaidas žmonėms. Europos parlamentas parengė studiją, siekdamas išsiaiškinti praeisiais metais, ar, ar, ar tai tiesiog nei kaštai nėra didesni, nei komisija e, prognozuoja, tai yra 51 milijardas eurų per du metus po sienų kontrolės atkūrimo. Tai sudarytų 0,15 procentų ESBVP. 51 milijardas eurų yra tikrai nemažai pinigai, kuriuos galima būtų kitaip panaudoti. Netiesioginės išlaidos ne Šengeno erdvėj gali būti netgi didesnės. Tai atsilieptų vidaus rinkai, investicijoms į prekybą ir judumą bendryje, tačiau per mažai studijų parengta šiuo klausimu. Tikimės, kad neseniai atkurta sienų kontrolė yra laikinas reiškinys ir kad ją įvedė, ją įvedė tik penkios valstybės narės, tos, kurių atžvilgių primtas sprendimas ir <clears throat> kontrolė atkurta tik tai e, paliribota sienos atstumą. Taip pat buvo pasakyta, kad pasiekta nemažai pažangos, jūs minėjote Europos e, pasienio e, apsaugos tarnybą, Dublinas buvo minėtas, Dublino sistema skirta Graikijai, tikimės, kad atnešiais mėnesiais ji bus sukurta. Ir čia mes tikimės, kad ir šioje srityje netrukus grįžime prie Šengeno sistemos. Ačiū. Thank you, thank you. Ačiū. Pone Seifartai, noriu padėkoti poniai Gat už sutiktą informaciją. Mums tikrai labai svarbu turėti informaciją ir žinoma, mes dirbame su komisija ir su taryboje tai pirmininkančia valstybe. Noriu padėkoti už atsakymus, taip pat padėkoti kolegoms. Dabar trumpa pertrauka, nes kitas darbo tvarkės punktas numatytas 14.45. Pratesime darbą apie 15.03. Ačiū. Okay, colleagues, good afternoon. Now go to the next point, proposal for a council implementing. Pereiname prie kito darbotvarkės punkto pasiūlymas dėl tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje e, pradžioje, pradžios. E, kitas e, darbotvarkės punktas yra susijęs su prumo susitarimo e, įgyvendinimu. Aš norėčiau priminti, kad e, parlamentas, e, su parlamentu buvo susiekta dėl šio dokumento ir parlamentas per tris mėnesius turi pateikti savo nuomonę. Po konsulta, kadangi konsultacijų pabaiga yra vasario 10 dieną, mes paprašysime tarybos pratesti E, šį laiko tarpą ir sutarėme kalbėti, diskutuoti angliškai. E, pirmininkas ėmėsi e, dokumento. Ponios grapinį dėja posėdėje nėra. Todėl suteiksiu žodį Birgit Sipel. Dėkoju pirmininkė, mūsų pranešėja Marija Grapinė dirba su šiuo dokumentu, dėja ji negalėjo atvykti į posėdį, todėl paprašė pasisakyti jos vardu ir aš paskaitysiu. Mes kalbame apie E, tarybos įgyvendimo sprendimų dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis e, Danijoje pradžios. Tai yra techninio pobūdžio dokumentas, e, kuris turi būti aptariamas konsultavimosi procedūra, vadovantis šią procedūrą. Danija užpildė klausimyną apie duomenų apsaugą ir dėl duomenų, dėl automobilių keitimosi. Danija taip pat atliko bandomąjį projektą su Niderlandais. Patikros atitiko TBR tarybos išvadomis, kurios buvo patvirtintos 15 metų, 16 metų, 16 metais. E, taryba pasižymėjo, kad visos valstybės pritarė ir buvo pabrėžta, kad Danija laikosi reikalavimų, kurie yra šeštame skyriuje. Automatinė automobilių registravimo paieška e, turi būti užtikrinta ir mes pritarėme tarybos sprendimui, kad Danija turėtų galėti gauti tuos duomenis remiantis sprendimu 12 straipsniu. Dėkoju, Birgit. Nežinau, ar yra kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Ne. Dėkoju. Jeigu daugiau nėra prašančių žodžio, pasakysiu, kad e, galima pateikti pakeitimus iki vasario 10 dienos. Birgit buvo teisi. Mes aptarėme dabar du darbo atvirkis punktų 23 ir 24. Pirmasis buvo pasiūlymas dėl tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžios ir antras buvo pasiūlymas dėl tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Graikijoje pradžios. Dėkoju. Birgita. Dėkoju kolegoms. Pakeitimus galite pakei, pateikti iki vasaro 10. Baigiame komiteto posėdį, e, nutra, padarom, padarysime pertrauką. Okay, we have, uh, after this, we have a, uh, a very interesting hearing. Mūsų laukia labai įdomus klausimas. Jis yra numatytas trečią valandą. Taigi dešimties minučių pertraukėlė. Dėkuoju. Good afternoon, dear member, dear speakers, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponės ir ponai, gabami svečiai. Man yra malonus pasisveikinti su jumis mm, šiuo, šių klausimų metu. Šie klausimai yra skirti įkalinimo įstaigų sistemai ir sąlygoms e, juose. Aš sveikinuosi pono Klodė Morajas vardu kalėjimų sąlygos yra svarbus elementas ES teisingumo sistemų ir um, saugumo uh, laisvės srityje. Tam, kad būtų užtikrinta, kad atsivyrautų abipusis pasitikėjimas uh, tarp valstybių narių, tam, kad um, būtų tinkamai vykdomas teisminis bendradarbiavimas baudžiamosios teisės srityje, būtina užtikrinti, kad kalėjimuose, kalinimus įstaigose būtų laikomasi sąlygų, laikomasi e, tinkamų sąlygų ir e, kad kaliniams jos būtų sudarytos. Europos parlamentas savo rezoliucijoje įvardijo savo susirūpinimą dėl kalėjimų sąlygų kai kuriuose valstybėse narėse. E, Libė komitetas šiuo metu rengia pranešimą savo iniciatyvą, kurio tikslas yra identifikuoti uh, trūkumus ir pasiūlyti politinio ir arba administracinio lygio iniciatyvas tam, kad būtų galima pagerinti situaciją Europos Sąjungoje. Pranešėja, kuri atsakinga už šį pranešimą, yra ponia Joel Bergeron. Aš džiaugiuosi galėdama su ją pasisveikyti šiandieną, jį dalyvauja mūsų posėdėje, suteiksiu ją žodį įžanginiai kalbai. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Mėly kolegos, aš norėčiau padėkoti Jums visiems už tai, kad dalyvaujate šiame klausime. Aš manau, kad e, šis renginys bus labai įdomus. E, nes mes rengiame pranešimą apie kalėjimų situaciją Europoje. Aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, visiems svečiams, kurie pasisakys. Kiekvienas iš jų yra susijęs su kalinimo įstaigomis. Mes išklausysime tarybos, Europos tarybos nuomonę, e, jos atstovė pasisakys. Taip, e, atstovas Vivian Geiran ir ponia Iliana Taneva pasisakys apie pagrindinės teisės. Taip pat Dalyvaus ir Prancūzijos atstovė Marie Kretino, kuri kalbės apie pažeidžiamus asmenis kalinimo įstaigose. Taip pat toliau bus kalbama apie penologiją. Profesorė Sonja Snaken dalyvauja mūsų posėdėje ir apie tai kalbės. Ir toliau uh, Pasisakys ponas Larsas Vidholmas iš e, Švedijos e, kalėjimų ir probacijos tarybos, tarnybos. Jis kalbės apie kalinimo valdymą. Aš manau, kad tikrai svarbu išklausyti visų šių nuomonių, susipažinti su vairių požiūrių, asociacijų ir kitų organizacijų e, nuomonę tam, kad e, išsiaiškintume, kokia e, situacija Europoje. Kalėjimų situacija labai skiriasi. Europoje yra susijusi su kalinamais asmenimis, su jų teisė į sveikatą, šeimos teisę, teisę balsuoti. E, susi... Taip pat šie klausimai yra susiję ir su reintegravimu visuomenėje ir saugumu. Uh, asmeninės teisės ir e, asmens kalinamo asmens situacija yra labai svarbus aspektas. Aš tikiuosi, kad juos bus atsižvelgta pranešime. Pranešime aš norėčiau laikytis ES teisės ir noriu ginti žmogaus, pagrindinių žmogaus teisų, noriu girti, ginti pagrindinės teisės. Aš nenorėčiau E, trukdyti, kištis į tas rytis, kurios yra valstybių narių kompetencija. Reikia pakeisti žmonių požiūrį į kalėjimus. E, kaliniai yra visų pirma žmonės ir mes turėtume nustoti juos žiūrėti kaip į visuomenės atmatas. Jūs žinote, kad baudžiamosios sistemos Europoje labai skiriasi. Uh, bet dažniausiai problemos kartojasi. Kalėjimuose yra per daug kalinių, susidurėma su smurtu, taip pat su dideliu šių e, nu, savižudybių skaičiumi pastatai yra pasenę. Ir e, Prancūzijos situacija taip pat yra labai bloga. Man rodosi, kad Švedija, Suomija, uh, šiaurinės e, šalys e, yra labiau pažengusios šioje srityje ir jų kalėjimai gali būti pavyzdys mums visiems. Aš e, ketinu apsilankyti šiuose šalyse tam, kad susipažinčiau su situacija. Pone Utela padedant lankysiuosi Suomijoje ir taip pat lankysiuosi ir Švedijoje. Aš nepasakysiu apie radikalizavimą, uh, radikalizaciją. Pone Datė yra paruošusi pranešimą šią temą. Aš manau, kad ši tema yra plati. E, todėl e, nusprendžiau, kad radikalizacijos neturėtume įtraukti į diskusijų. Į diskusijas visų pirma turėtume skirti dėmesį žmogaus teisėms kalėjimuose. Taigi suteiksiu žodį pranešėjai ir e, svečiams. Dėkoju kolegė Beržeron. Kalbėsiu itališkai. Norėčiau padėkoti už jūsų įžanginę kalbą. Šiandienos tema, diskusijų tema, yra svarbi taip pat ir man. Taigi šis klausimas tikrai yra puikia proga sužinoti daugiau, praplėsti savo žinias apie kalėjimus, ir apie kalinamųjų asmenų situaciją valstybėse narėse. Taigi dėkoju. Pone Beržeron, dabar suteiksiu žodį svečiams. Ir e, po prezentacijų bus galima užduoti klausimus ir bus pateikti atsakymai. Norėčiau taip pat informuoti, kad e, klaus, šis klausimas yra transliuojamas internetu Ir e, įrašą bus galima rasti Europos parlamento svetainėje. Taigi, iš karto suteiksiu žodį pirmiesiems asmenims, kurie pasisakys, suteiksiu žodį ponui Vivian Geiran. Atsiprašau, galbūt neteisingai ištariau jūsų pavardę. Va, tai yra Europos tarybos penologinio bendradarbiavimo tarybos vadovas ir taip pat vėliau kalbės ponė Ilijana Taneva, sekretorė. Šio Europos taryba daug daro kalėjimų srityje. Norėčiau paraginti kalbėti nelgiau negu 10 minučių. Taigi, žodis ponui Geiran. Okay, thank you very much. Labai ačiū pirmininkė, pranešėjau, pranešėja savo kolegės Mizalinos Taivos, kuris sėdi mano kairėje ir savo vardu. Noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už e, tai, kad pasikvietėte mus į Europos parlamentą, į piliečių reikalų ir vidaus uh, E, reikalų bei teisingumo komiteto posėdį. Kalbėsime apie e, Europos tarybos darbą, organizuojant kalėjimų bendradarbiavimą ir pirmiausia e, galvosime apie pagrindinės pažeidėjų teisės ir sulaikymo sąlygas. Štai ateina įvedama mano prezentacija. Aš esu Airijos probacinės tarnybos direktorius ir pastaruoju metu Europos tarybos teis, kalėjimų bendradarbiavimo tarybos vadovas buvau. E, Pone Taneva, kartu su manimi e, pakalbėsime e, mums pasiūlytą temą ir todėl aš dabar iškart suteiksiu žodį Ilinai. For... Labai ačiū, ačiū, kad pasikvietėte kalbėti Europos parlamente. Aš labai džiaugiuosi tokiu uh, briefingu, kuris yra labai gerai parengtas. Ir čia yra įvertinamos visos esamos priemonės, teismo precedentų teisė ir visi kiti klausimai, kurie šiandien tapo labai aktualūs, kalbant apie kalėjimų sąlygas ir kalinių laikymo sąlygas. E, Europos tarybos darbo tvarkėje kalėjimų klausimas e, yra keliamas dar nuo 70-mečio. Šiuo metu yra nustatyti labai aiškus standartai, yra sukurta stebėjimo mm, sistema ir yra e, standartų nustatymo mechanizmas. Standartų nustatymo požiūrių ministrai posėdžiauja ir būtent jie priima nuostatas, kalėjimo atveju teikiamas tik rekomendacijos, privalomų nuostatų nėra, taigi yra priimamas politinis susitarimas ir priimamas įsipareigojimas kažką veikti, tačiau tai nėra judiškai privaloma teisinė priemonė. Dauguma jūsų žinote, kokios yra kalėjimo taisyklės ir turbūt esate susipažinę su standartų tekstu. Šitą e, tekstą parengė e, kalėjimų bendradarbiavimo taryba, e, kurioje posėdžiauja skirtingus ryčių ekspertai, po to yra perduodama uh, į valdymo komitetą, tai yra Europos e, nusikaltimų problemų komitetas ir paskui taryba tą tekstą priima. Šiuo atveju kas yra labai svarbu? Svarbu, kad egzistuoja sinergija tarp standartų ir stebėsinos mechanizmų. Žmogaus teisų teismas, nepaisant to, kad nėra privalomų priemonių, kalba apie ministrų komiteto rekomendacijas kaip vienintelius esamus standartus ir tai darydami jie priverčia juos pusiau privalomų atitinkamai valstybei, e, kuriai sprendimas yra priimamas tekstu. Taip pat egzistuoja kankinimų prevencijos komitetas, kuris taip pat sukuria savo standartus, taip pat e, yra remiamas ministrų komiteto standartais. Egzistuoja ir žmogaus teisų komisija bei parlamentinė asamblėja, kuri turi stebėsinos mechanizmus. Na ir pats ministrų komitetas kontroliuoja, kaip valstybės narės įgyvendina teismo sprendimus. Toliau, kalbant apie stebėsenos institucijas, turime prisiminti, kad e, skirtingos taisyklės yra skirtingų metų peržiūrimos, kaip tik dabar yra numatoma peržiūrėti kalėjimo taisyklės ir e, yra sukurta bendradarbiavimo veikla. Čia svarbu vaidmenį atlieka uh, ES, nes daug veiklos susijusios su bendradarbiavimu su Rytų Europa ir Turkija yra finansuojama iš ES biudžeto, kartu su ES tarybos biudžetu. Taigi mes su jumis bendradarbiavome gyven, praktiškai gyvendinant. Pati uh, kalėjimo bendradarbiavimo taryba buvo sukurta 1980 metais. Tai buvo konsultacinė e, tarnyba padedanti E, nusikaltelių problemų valdymo komitetui. Ir mes dabar galime formuoti nepriklausomai nuomonę, mūsų pirmininkas ir nariai tą gali padaryti, pristatydami savo kilmės valstybių politiką. Ir kartą per metus yra organizuojamas plenarinis posėdis. Taigi mes susitinkame, susikviesdami visas 47 valstybės narės ir taip e, yra skleidžiama informacija ir kuriami kontaktai. League... Pagrindiniai teisiniai standartai šioje srityje jau yra nustatyti e, Europos tarybos e, per PCCP komitetą, tai yra kalėjimų bendradarbiavimo tarybas. 2006 metais buvo sukurtos paskutinės taisyklės ir jos apima Europos karėjimų taisyklės ir priemonės, kurios kaip tik dabar yra peržiūrėtos ir tikimės, kad jos labai greitai, per pirmiausius porą mėnesių bus patvirtintos. Europos uh, e, e, liktinio sulaikymo taisyklės 2010 metais yra priimtos nepilnamečių uh, E, sulaikymo taisyklės nuo 2011 metų galioja. Galbūt mes e, galėtumėm čia išsikelti klausimą, kurį vėliau pabandytumėm atsakyti. Ar dabar laikas parengti privalomą Europos kalėjimų hartiją? Tokia iniciatyva arčiau jau buvo kurta dar 2004 metais. Europos parlamentas buvo iškėlęs tokią iniciatyvą, taip pat ir Europos tarybos parlamentinė asamblėja tam pritarė dėl daugelio priežasčių. Tačiau Tuo metu pažangos nebuvo padaryta, bet aš manau, kad nuo to laiko kažkas yra padaryta praktiškai ir galėtumėm prie to klausimo sugrįžti. Kalbant dėl PCCP, e, turime įvertinti jo dabartinius uždavinius. Dabar kuriame vaikų, e, kurių tėvai yra uždaryti kalinimo įstaigose, klaus problemų. Um, dokumentus, problemų sprendimo dokumentus, kaip jau Elina sakė, kaip tik yra peržiūrimas kalėjimo taisyklės, bet to yra atnaujinamos rekomendacijos dėl e, tarpininkavimo tarp nukentėjusiojo ir nusikaltelio ir manome, kad tai bus labai naudinga. Be to, ši grupė kiekvienais metais organizuoja kalėjimų ir probacinių tarnybų direktorių konferencijas tai nėra tik konferencija, tai yra žymiai platesnio masto renginys. Kartą per metus visi kalėjimų ir probacinių tarnybų direktoriai iš visų 47 Europos tarybos valstybių narių susirinka ir gali išplėtoti darbus pradėtus PCCP. Be to, taip yra patvirtinamos ir išplatinamos naujausios rekomendacijos ir gairės. Netrukus Ilina dar pakalbės apie Space 1 ir Space 2 statistiką, apie kalėjimus ir kalėjimų, e, kalėjimuose esančius sulaikytus asmenis. Aš manau, kad čia mes turime daug galimybių padirbėti, įtvirtindami e, praktiką ir standartus išplaukiančius iš e, statistikos. Vienas iš mūsų e, praėjusiais metais baigtų dokumentų, kuris išlieka labai aktualus visoje Europoje ir skirtingose jos dalise, yra susijęs su smurtinio ekstremizmo radikalėjimu. Ypač tarp kalėjimų e, sulaikytųjų, bet tą patį galime pasakyti ir tarp probacijos įstaigose sulaikytus asmenis. Mm. Štai čia matote porą skaidrių iš paskutinio Europos tarybos e, statistikos dosie apie kalėjimus. Jau 30 metų tokie duomenys yra renkami. Apie 15 metų e, renkame apie e, asmenų sulaikymo ar nesulaikymo, įkalinimo ar neįkalinimo priemonės. Paskutinius statistinius duomenys gavome 2015 metais, tiksliau apie tuos metus, nes duomenys yra renkami praėjus vieneriems metams, tada yra pasveriami ankstesni kalendoriniai metai ir jie išanalizuojami. Dabar matome, kad dar 33 procentai iš 47 valstybių narių e, e, patiria kalėjimų perkrovimo problemą. 12 valstybių narių jau septynerius metus su ta problema gyvena ir padėtis nesikeičia. Rytų Europos valstybių kalėjimų e, gyventojų skaičius gerokai sumažėjo, tačiau vis tik tai kalėjimų perpildymas išlieka rimta problema ir Europos rytuose, ir vakaruose. Ir tai kelia rimtą nerimą. Padėtis nesikeičia, nepaisant to, kad dedama labai daug pastangų pagerinti teismų darbą ir sutvarkyti sankcijų problemą. Toliau, užsieniečiai. Matote, kad daugelis valstybių susiduria su ta problema, kad vis daugiau ir daugiau užsieniečių patenka į kalėjimus. Tarptų užsieniečių 26 procentai tik tai yra iš ES, iš ES valstybių narių. Taigi didelė dalis užsieniečių kalinių yra net ne iš ES, jie yra iš e, kitų pasaulio dalių. E, padėtis yra dar pratesnė iki teisminio sulaikymo etape, tada maždaug trečdalis sulaikytųjų yra užsieniečiai. Nežinau, ar aiškiai galite suprasti iš šios skaidrės, bet uh, daugiausia užsieniečių yra uh, tam tikrose keliose valstybėse, matėte skaidrėje. Toliau, kiek kainuoja įkalinimas, 2014 metų duomenys, daug kainuoja, kaštai yra labai dideli, 21 milijardas eurų, tai yra daug. Ir tai yra realios išlaidos, o ne kažkoks tais prognozuojamas biudžetas. Taigi vidutiniškai kalinys Europai kainuoja 101 eurų per dieną. Aišku, tarp e, valstybių yra dideli skirtumai dėl bendro vidaus produkto skirtumai. Yra a, e, labai daug faktų surinkta pagal space statistiką ir matome, kad um, šis rytis išlieka labai sudėtinga, reikia išanalizuoti labai daug duomenų. Ir kaip tik dabar vykdomas bendras projektas su ES kuriame bus e, bandama ištirti užsieniečių iki teisminį sulaikymą, sąlygas, skaičius ir panašiai. Bendradarbiavame su tarptautiniais korespondentais, pritaikome tam tikrą specifinę metodiką duomenims rinkti ir lyginti ir tikimės, kad dėl to dar labiau pagerės statistikos duomenys ir jų kokybė. Na ir paskutinė skaidrė. E, čia įvardiname iššūkius, kurie iškyla šioje srityje. Labai dažnai, mano nuomonė, šioje srityje, ypač kai kalbame apie kalėjimus, daug dėmesio yra skiriama, skiriama fiziniai struktūrai kalėjimų, pastatų statybai, didesniems pastatams, kokybiškesniems pastatams statyti. Bet man atrodo, kad dažnai šioje srityje pagrindinė problema yra ne fizinė struktūra, bet nematomi dalykai, nematomos struktūros, pavyzdžiui, kalėjimo kultūra – noras bendradarbiauti, entuzijazmas ir vertybės, kurias mes norime išplėtoti mūsų probacinėje sistemoje, yra susijusios būtent su žmonių suvaldymu ir bendradarbiaujant tarp skirtingų institucijų stiprinimu. Kalėjimų agentūros tarnybos dažnai yra visiškai nepastebimos e, visuomenės ir kalėjimai apskritai kaip tema politinėse darbotvarkėse nepatenka tarp prioritetų. Suprantame, kad ES valstybėse narėse labai skiriasi teisinės sistemos, kultūrinės tradicijos ir ypač per pastarosius keletą metų padėtis daugelėje valstybių pasikeitė, iškilo rimtų uždavinių būtent dėl to, kad pastatai pradeda griūti, personalo skaičiai mažinami, daromas didelis politinis spaudimas, aš jau apie tai kalbėjau, o tuo tarpu visuomenė bijo nusikaltimų ir e, dažnai sakoma, kad reikia reaguoti į nusikalstamų augimą, pritaikant griežtesnės įkalinimo bausmės. Be to pastebime, kad trūksta noro bendradarbiauti vietos nacionaliniu ir Europos lygiu. Ir paskutinis punktas, kurį aš norėjau išskirti, yra susijęs su to, apie ką aš jau anksčiau kalbėjau. Galbūt dabar jau atėjo laikas pereiti prie privalomos Europos teismų hartijos kūrimo. Tai būtų naudinga ne tik kalėjimams, bet ir žmonėms dirbantiems kalėjimuose bei plačiai visuomeniai. Labai ačiū. Grazie. Ringrazio molto. Norėčiau padėkoti pirmiems dviems pirmosios diskusijų dalies pranešėjams kurie e, pristatė pagrindinių teisų e, kalinimo įstaigose situaciją. Persime prie antros diskusijų dalies. Ji yra skirta pažeidžiamiesiems e, kalinamiems asmenims. Suteiksiu žodį poniai Marie Kretino, kuri yra e, e, tarptautinio kalėjimų stebėsinos centro juristė. Teisininkė. Tai yra ne pelno siekianti organizacija, kuri kovoja už orumą ir žmogaus teisės kalėjimuose ponė Kretinu kalbės apie pažeidžiamus kalinamosius asmenis. Taigi žodis jums. Bien, bah, merci de, de m'avoir convié. Ačiū už man sutikta galimybę dalyvauti šiame renginyje, kuris yra tikrai įdomus. Ir noriu iš karto pereiti prie pažeidžiamų asmenų klausimo. Būtent apie tai e, su pakviesta kalbėti E, įkalinimo politikos aktualiausias klausimas tai įkalintų asmenų skaičius ir, ir, ir kiek pažeidžiamų, ypač pažeidžiamų asmenų grupių yra tarp jų Prancūzija. <coughs> Prancūzijos kalėjimuose yra didžiulis perteklius e, įkalintų asmenų, tai yra iš viso įkalinta e, 70 e, tūkstančių, o apie 1700 yra priversti na, megoti e, kamerose, kurios keliese, kurios, kameros, kurios yra skirtos vienam asmeniui. 2000 2016 E, buvo nustatyta, kad e, virš šitos įvairios ribos. E, ir daugybė žmonių yra patalpinti kalėjimuose, nors jie yra, jiem paskirtas yra laikinasis sulaikimas, nežiūrinti tai, jie yra laikomi kalėjimuose. Tačiau nėra sulaikymo, laikinajam sulaikymui skirtų įstaigų ir beveik 40 e, procentų tokių asmenų laukia galimybės būti perkeltiems į tokius įstaigas. Tai e, situacija kamerose yra e, visiškai netenkina jokių kriterijų, nėra jokios e, galimybės privačiai e, būti toje kameroje ar užsimti kokią nors veiklą, nes žmonės yra kalinami po 3-4 vienoje kameroje. Tas pats kalbant apie bazinius hygienos poreikius, prižiūrėtojų skaičius e, yra apskaičiuotas remiantis teoriniais duomenimis, o ne konkrečią praktinę situaciją. Prieš keletą metų situacija buvo vis beveik tokia pat. 1990 metais e, kalinių e, skaičius buvo 64 procentai, tai yra viršijo nu, numatytas vietas e, įkalinimo. E, buvo statoma e, daugiau e, kalinimo įstaigų. Šiuo metu yra 500 įkalintų asmenų, tenkančių 500 tūkstančių gyventojų. Reikia nepamiršti kai kurių dalykų. Visų pirma, to, kad įkalinimo mastai labai išaugo, tačiau atitinkam, nes atitinkamai nusikaltimų skaičius neaugo šalyje. E, remiuosi statistiniais duomenimis iš policijos tarnybų. Pasigendame analizės, at, analizės apie tai, kiek e, įsilaužimų vagysčių kokia tendencija šių nusikaltimų, jų sumažėjo, taip pat sumažėjo e, fizinių išpolių įvykdytų prie žmonės. Iš tikrųjų, nusikaltimų nusikalstamumas neapsprendžia įkalinimo mastų, e, tą apsprendžia įkalinimo politika. Ir pastaraisiais metais Prancūzijos baudžiamoji įkalinimo politika vis labiau linksta į, link, kaip, kaip sprendimą renkasi asmenų įkalinimą e, už įvairiausius nusikaltimus. už paprastą nus, nusižengimą yra įkalinama. Taip pat taikomos spartaus e, e, atveju nagrinėjimo teisme procedūros ir e, už tuos pačius nusikaltimus skiriamos e, anks, ilgesnės nei anksčiau kalinimo bausmės. 2014 buvo atsisakyta kai kurių sankcijų. Rink, kai, kai vyko rinkimų kampanija, buvo kalbama apie kitokią bausmių sistemą, e, mm, teisėjai kalbėjo apie tai ir siūlė kitokią sistemą. Ir galiausiai vis dėlto paaiškėjo, kad e, įkalinamųjų e, nuosprendžių skaičius išaugo 1,6 procento Dėl viso šito praeisiais metais 4 procentais išaugo uh, įkalinimo nuosprendžių skaičius, tai yra 4 tūkstančiai per metus. E, tie, kurie labiausiai linkę nusikalsti, tai toksikomanai, taip pat e, priklausomybė nuo alkoholio, turintys asmenys, jie yra e, laikinajam sulaikime, e, tačiau tokių asmenų sulaikimas išaugo 20 procentų per du metus. Neturime statistinių duomenų, kurie leistų labai aiškiai paaiškinti tas tendencijas. Iš dalies jos susijęs su asmenų įkalinimu, e, Uh, asmenų kaltinamų terorizmo nusikaltimais įkalinimu, tačiau atrodo, kad teisėjai remiasi kitokią filosofiją, skiria laikiną įkalinimą, laikinasis kardomasis sulaikimas dažnai turėtų būti taikomas veikiau kaip iš, išskirtinė, išimtinė priemonė, čia taip tai nėra. Kitas pasirinkimas būtų elektroninio e, stebėsenos įtaiso. E, panaudojimas, tačiau tokia galimybė retai naudojamas į vos 400 e, asmenų, 400 asmenų taikoma tokia priemonė. Per tą patį laikotarpį matome, kad e, šalyje išaugo Italijoje, Niderlanduose, e, Vokietijoje. Taip pat išaugo įkalintų asmenų skaičius, motyvai yra nevienodi. Niderlanduose, pavyzdžiui, tokie sprendimai pasirimti dėl ekonominių biudžetinių sprendimų, bet, pavyzdžiui, Skandinavijos šalise Jau 50 metų bandoma sumažinti įkalintos e, e menų skaičių. Yra 55, įka, tas skaičius 55 įkalintieji tenkantis tūkstančių gyventojų. Tai Atsiprašau, šimtai tūkstančių gyventojų. E, Ir norėčiau pacituoti e, kriminologinių tyrimų rezultatus bei Europos tarybos atliktais tyrimais. Ir kokį poveikį, papildomą poveikį daro įkalinimas, tai yra e, buvimas kalėjime skatina vėliau nusikalsti, taip pat tai kenkia šeimos gyvenimui, apsunkina galimybės susirasti darbą, tai, tai tą daro asmens, poveikia asmens psichiniai sveikatai. Ir, ir pavyzdžiui, Prancūzijos įkalinimo sistemoje yra daugybė kitų problemų ir spragų. 63 procentai asmenų e, išėję iš kalėjimo nusikalsta per penkis metus po išėjimo iš kalėjimo. Ir dažnai tokie asmenys antrą kartą nuteisiami įkalinimui, tų tokių, kurie antrą kartą nuteisiami įkalinimui yra 47 procentai. Ir e, įkalinimo mastai, kaip jau sakiau, auga. Nors mums sakoma, kad 2015 situacija jau bus kitokia, tačiau jau nuo 1875 metų taikomas kai kurios nuostatos. E, Įkalintųjų skaičius 115 procentų 100 tūkstančių gyventojų. Tai e, įkali, naujų įkalinimo institucijų statybų projektai labai apsunkino įkalinimo institucijoms skirtą biudžetą. Todėl buvo nuspręsta e, pasitelkti privačias ir viešasias partnerystės, kurių pagrindų valstybė stato e, pasi, pas, pasite, paėmusi paskolą uh, E, tačiau palūkanų normos yra nedidelės, 2-3 procentai. Tai turėtų būti finansinis sprendimas ilgos trukmės laikotarp, tačiau įsiskolinimas e, yra 6,3 milijardai eurų šiuo metu. ir pagal naują programą tai, ta, tas skaičius bus jau 7,8 milijardai eurų. Nu, numatoma kurti, steigti įkalinimo parkus. parkus. Tačiau buvo nuspręsta, kad tai yra mm, dar per per anksti, kad, kad tai yra dar nebrandi idėja. Ir kitame biudžeto projekte, 2017 biudžete, nenumatomas joks tokių paskolų finansavimas, visiškai apleistas įkalinimo įstaigų statymas. Ir nors pagal Europos tarybos. E, nuostatus įkalintieji turi teisę į tam tikrą laiką laukia, tam tikrą valandų skaičių laukia per dieną, tačiau e, tie kriterijai tikrai neužtikrinami. Šimtui įkalintųjų taip pat turėtų būti skiriamas vienas mokytojas, bet tik vienas iš keturių įkalintųjų turi galimybę mokytis ir labai nedaugelis gali lankyti kursus. Nemažai e, tarp įkalintų yra beraščių, nors 74 procentai turi bakalauro, tai yra vidurinio išsilavinimo e, diplomą. visą tai leidžia daryti, kad visiškai nesirūpinama asmenimis, kurie patenka į kalėjimus ir niekas e, ten nesikeičia. Jau daugelį metų e, skundžiamės dėl to, kad e, psichiatrijos, kalėjimų psichiatrinės ligonės yra perpildytos, tačiau nekalbama apie jokią jokias naujoves viešajame valstybinėje psichiatrijos sektoriuje. Ir tokios e, psichiatrinės sveikatos paslaugos tikrai yra reikalingos kai kuriems įkalintiesiems, ypač turintiems psichiatrinių problemų. E, Ir kadangi artimiausių laikotarpių nenumatoma šio klausimo sprendimai, tai tik dar labiau pablogins situaciją ir beveik 20 tūkstančių žmonių įkalinti trumpesniam nei dviejų metų laikotarpiui. Ir pagal įstatymus galiojančius tie asmenys galėtų e, tikėtis malonės savo bausmės sušvelninimo. Nežiūrinti tai, vis dėlto pasirinktas sprendimas tai naujų kalėjimų statyba. Ir e, yra nemažai įkalinimo įstaigose tokių asmenų, kurie neturėtų ten būti, jeigu gerai palinti trumpesniam laikotarpiu. Aš man atrodo, kalbėjau per ilgai, sako kalbėtoja. Grazie, grazie alla signora Cretenau. Non... Dėkuoju poniai Cretenau. Aš manau, kad jūsų pasisakymas buvo tikrai labai įdomus. Jūs pateikite tikrai naudingos informacijos apie tos pažeidžiamus asmenis. Ir jūs taip pat pabrėžėte, kad e, kyla daug problemų šiame sektoriu. Dabar e, norėčiau e, suteikti žodį profesoriai Sonijai Snaken. E, ji pristatys kitą svarbę temą, e, tai yra buvusių kalinių e, integravimas visuomenėje. Pone Sonisnaken yra kriminologijos profesorė Vryja University Brasas, Briuselyje. Ir taip pat analizavo smurto prevencijos e, klausimus. Aš džiaugiuosi galėdama su jumis pasisveikinti. Suteiksiu jums žodį. Prašau. Dėkoju. Visų pirma, aš taip pat norėčiau padėkoti už šį pakvietimą. Štai, kad galiu aptarti šią svarbę temą. Aš manau, kad visi turėtų rūpintis buvusių kalinių integravimų visuomenėje. Tema, mano pasakymo tema yra žmogaus orumas ir bendruomenės saugumas. Abu šie, abi šios temos gali būti sujungtos diskutuojant šią temą. Kodėl ta reintegracija yra svarbi? todėl kad kai asmuo yra įkalinamas, žmonės mano, kad visuomenė dėl to yra saugesnė, bet didžioji dauguma kalinių anksčiau ir vėliau išeina į laisvę, taigi visi turėtų žinoti, kaip ta reintegracija vyks. Mes žinome, kad palaipsninė reintegracija, palaipsniui vykstanti reintegracija yra labai svarbi, nes žmogus negali staiga prisitaikyti prie naujos situacijos, grįžęs į, į visuomenę. Taigi labai svarbu pasirinkti šiam momentui. Europos žmogaus teisų e, teismas e, pabrėžė, kad reintegracija turi būti naudojama kartu su kitomis, kitomis atbaidimo priemonėmis. Aš nepristatysiu išsamių, išsamei šio klausimo, bet yra labai įdomių teismo bylų, teismo sprendimų, pavyzdžiui, kur, kai buvo nuspręsta, kad net ir labai rimtus nusikaltimus padarę asmenys turėtų būti išleisti į laisvę juos paruošus. Teismas pabrėžia, kad viešoji nuomonė neturėtų būti problema ir neturėtų būti užkirstas kelias iš anktiniam paleidimui. Na, o vis iki gyvos galvos nuteisti tų asmenų e, vis daugėja mūsų kalėjimuose ir teismas 16 metais informavo, kad jeigu uh, asmenį nesuteikiama jokia galimybė, ne, nepasakoma, kad gali būti galimybė, kad jis e, galės išeiti iš kalėjimo, yra neįmanoma jo perauklėti. Visi turi teisę į bylos peržiūrą ir turi turėti galimybę prašyti to išleidimo. Kai kurie asmenys galbūt yra pavojingi, per daug pavojingi tam, kad juos būtų galima išleisti laisvę, bet uh, jų bylą vis tiek galima peržiūrėti. 17 metų sausio mėnesį buvo dar viena byla, bet aš neturiu laiko jos pristatyti. Teismas teigia, kad nacionalinės institucijos turi užtikrinti, kad kalėjimų režimės, kalėjimų sistema leistų tokius asmenis reabilituoti. Yra numatomas, kokios priemonės turi būti panaudotos jos turi būti naudojamos, jeigu suprant, sutarėme, kad teismų sistemų vienas iš pagrindinių tikslų yra būtent e, rehabilitacija. Trečiame straipsnėje yra draudžiama taikyti kankinimą ir yra nurodoma, kokios turėtų būti kalinimo sąlygos, kaip turi būti elgiamasi su žmogumi, su žmogum, turi būti užtikrinamas žmogaus orumas. Aš e, išsamei nepristatysiu kitos kadrės, minu, miniu kitas Europos e, tarybos priemonės, bet e, jas paminėjau mano kolegė iš penologinės tarybos. Dabar kalbėsiu apie reintegraciją. Ja taip pat jau paminėjo ir kolegė iš kalėjimų stebėsinos centro. Mes turėtume atsižvelgti į kalinamųjų asmenų charakteristiką, kas yra kalinamas ir kaip galima tuos asmenys reintegruoti visuomenėje. Turime ruošti tuos asmenys išleidimo į laisvę, nes reintegracija reiškia, kad asmuo turi bandyti reintegruotis visuomenėje ir visuomenė turi jį priimti. Mes žinome, kad Kalinami asmenys Europoje dažniausiai yra iš žemesnio sluoksnio, e, nedirba nuolatinio darbo, mažiau apsiš, mažiau, turi mažesnį išsilavinimą, e, dažnai atstovauja e, mažumoms arba yra užsieniečiai. Dažnai jiems takomas skardamasis kalinimas arba jie yra kalinti. Ir e, informacija apie teistumą ir pažeidimo rimtumas daro didelę įtaką teisėjams nusprendžiant, nusprendžiant ar reikės taikyti kardomą įkalinimą ar įkalinimą. Ir matome, kad keičiasi požiūris į tai, kas yra rimtas nusikaltimas. Smurtas dažnai buvo siejamas su rimtu nusikaltimu, e, bet dabar jau buvo įtraukti ir seksualiniai nusikaltimai bei terorizmas į šią sritį. Kalbant apie reintegraciją, taip pat svarbu suprasti, kad pavojaus kelimas taip pat um, yra svarbus aspektas. Užimtumas arba nepastovus nuolatinis užimtumas, netvirti socialiniai arba šeimos ryšiai, priklausimas pažeidžiamai etiniai grupiai, ir tęsito buvimo šalyje nebuvimas, ne, netęsitas buvimas šalyje dažnai prisideda prie dažnai esant šiems veiksniams asmenys dažniau patenka į kalėjimą. Jie atstovauja būtent tai visuomenės grupiai. Europos taisyklių, kalėjimo taisyklėse buvo parengtos remiantis 30 metų analizė. Buvo nustatyta, kad asmenys patenkantis į kalėjimą dažnai yra iš pažeidžiamesnio sluoksnio ir socialinė atskirtis kalėjime tik dar labiau padidėja. Kalėjimo režimų normalizacija reiškia, kad reikia kreipti dėmesį į užimtumą, švietimą, tų asmenų švietimą. Normalizacija taip pat um, yra naudojamas išvelgiant į pažeidžiamumą. Mes negalime taikyti įprastinio švietimo modelio tiems asmenims. Turime įvertinti, pavyzdžiui, tokią situaciją, kuomet asmuo neturėjo pastovaus darbo praeitėje ir taip toliau. Žinoma, kaip jau minėjau, reintegracija yra susijusi taip pat ir su žmogaus orumu bei su pakartotino nusikaltimo prevencija. Per pastarosius 24 metus buvo imtasi daug rehabilitacijos, rehabilitacijos e, programų. Uh, Turime, pavyzdžiui, tokias e, mokyklas, kaip, pavyzdžiui, RNR, GLM, rizikos poreikių atsakomumo ir gerų gyvenimo modelio mokyklas. Yra įvertinama ir rizika, ir privalumai. Dažnai vis dėlto abejojama ar ne per daug dėmesio skiriam, skiriama pavojams. O tas gerų gyvenimo modelis daugiau skiria dėmesio stipriosioms asmens pusėms. Taip, remiantis šiuo modeliu, asmeniui lengviau integruotis visuomenėje. Taip pat, kalbant apie veik, nusikaltamos veikos nekartojimą, mes, teisininkai, esame, esame mokomi, kad recidivizmas yra pat žmogaus, priklauso nuo žmogaus apsisprendimo, bet iš literatūros šaltinių matome, kad e, šiam procesui reikia laiko. Mes galime padėti tiems asmenims, bet nebūtinai įkalintas asmuo iš karto nuspręs, kad e, daugiau nusikaltamos veikos nevykdės. E, Buvo įrodyta, kad e, toks sprendimas, tokį sprendimą priimti yra sunku. Buvo paruštos Europos tarybos rekomendacijos, e, pagal kurias reikėtų skirti dėmesio planavimui, e, teismo sprendimo planavimui, reikia atsižvelgti į patį kalinį, apie tai, į tai, kaip tas kalinimas jam galėtų pasitarnauti. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į kalinių iš užsienio situaciją. Vis daugiau tų asmenų vėliau išsiunčiami į jų gimtąją šalį, dėl to gali kilti daug problemų planuojant e, kalinimą ir integraciją. Kai yra primamas sprendimas dėl pankstinto išleidimo turi būti atsižvelgiama į tai, ar tie asmenys nėra paleidžiami per anksti arba atvirkščiai, ar priemonės nėra per griežtos. Yra tam tikrų teisinių trukdžių reintegracijai politikai ir teismų sistema turėtų prisijimti atsakomybę, turėtų atsižvelgti į e, apribojimus šioje srityje. Informacija apie teistumą sudaro daug kliučių asmeniui įsidarbinant. Negalima gauti socialinio būsto arba netgi prarandamos tėvystės teisės ir e, kalbant apie e, galimybę ne, ne, nekartoti nusikalstamos veikos, būtent tokie veiksniai kaip užimtumas, šeimos ryšiai padeda nekartoti nusikaltimų. O tokios, kaip mano anksčiau minėtos kliūtis, tokiai pažangai e, trukdo. Yra taip pat ir socialinių ir ekonominių kliučių. Pavyzdžiui, pasitikėjimas arba kaip tik atvirkščiai stigmatizavimas, vietinės bendruomenės stigmatizavimas. Turi būti padidintos galimybės tokius asmenis įtraukti vietos e, visuomenėje socialinė, socialinės išlaidos daro įtaką e, kalinimui. Buvo įrodyta, kad e, Skandinavijos šalyse yra didesnės socialinės išlaidos. Ten kalėjimuose yra daug mažiau kalinamų asmenių, asmenų, o kitose šalyse, kur yra mažiau socialinių investicijų, daugiau asmenų atsiduria kalėjimuose. Taigi baigdama norėčiau pasakyti, kad yra trys reintegracijos fazės. Institucinė fazė, tai yra kaip pasiruošiama integracijai nuo pat įkalinimo pradžios, pasirenkant atitinkamą veiksmų planą, dalyvaujant pačiam kaliniui ir atsižvelgiant ir į pajėgumų, gabumų kūrimą. Taip pat antra, antras etapas yra struktūruotas asmens įtraukimas į visuomenę, užtikrinant e, jo e, apgyvendinimą, atsižvelgiant jo poreikius. Na ir paskutinis etapas yra integravimas visuomenėje, kuomet yra atsižvelgiama ir į visuomenės, pristatymą prie visuomenės ir bendradarbiavimą su vietos gyventojais. Dažnai anglosaksiška literatūroje yra kalbama apie išmanų e, teisingumą. Yra rašoma apie tai, kad kalėjimai kainuoja labai daug ir daug problemų gali būti išsprendžiamos visuomenėje. Kodėl nepasinaudojus šią progą ir taup, nestaupius lėšas ir juos, nepe, jų neperauklėjus visuomenė dėkoju. Grazie, grazie. Dė, dėkoju, ponė Snekė, už jos pasisakymą. Aš e, dirbau su e, šią temą anksčiau Ir e, norėčiau pasakyti, kad tikrai labai svarbu įtraukti taip pat ir tas šeimas ir bendruomenės, kuriuose, į kurias grįžta kaliniai po, kalė, po išleidimo iš kalėjimo. Aš daug dėmesio skyriau šiam klausimui. Dėkoju. Skuza, prasigyvėjamo. Taigi, perėsime e, prie kitos temos. kuri yra susijusi su kalinimu e, geriausios e, patirties e, kalėjimų valdymo srityje. Ponas Lars Vidholm turi daug patirties kalėjimų sistemos srityje. Jis daug metų dirbo kalėjimuose ir jis dirbo ir Irake. Ir Eurodžios Lekso iniciatyvos rėmose. Dėkoju Jums, žodis, e, žodis teikiu Jums. Fru ordförande, kära åhörare. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū, kad jūs čia atėjot. Aš esu Lars Weinholm iš Švedijos e, kalėjimų ir probacijos tarnybos. Maždaug 30 metų aš jau dirbu toje tarnyboje ir aš trumpai papasakosiu, kaip mūsų struktūra veikia. Pirmiausia, tokie kurie įžanginiai faktai. E, Švedijos kalėjimų ir probacijos tarnyba yra valstybės agentūra priklausanti Teisingumo departamentui. Pas mus dirba maždaug 9 tūkstančiai etatinių darbuotojų, tai yra e, didžiausia valstybės tarnyba Švedijoje. E, mes tvarkome uh, Um, kardomojo sulaikymo kalėjimus, kalėjimus ir probacijos tarnybas. 33 uh, kardomojo įkalinimo kalėjimai yra maždaug 1600 žmonių juose būna uh, sulaikomi kuriam laikui, 46 kalėjimai ten yra, juose yra sulaikyta maždaug 3800 uh, kalinių. Ir taip pat turime 34 probacijos tarnybas. Juose kiekvienais metais praleidžia maždaug 10 800 žmonių. Uh, E, Švedijos kalėjimuose nepastebime e, didėjimo. Per pastarosius 10-15 metų mes pastebime, kad mažėja e, kalinių skaičiai mūsų kalėjimuose. Ir e, maždaug 10 procentų sumažėjo kalinių skaičius. Ir tai yra susijęs su daug skirtingų priežasčių. Tikimės, kad viena iš priežasčių yra ta, kad mūsų darbas uh, mūsų prevencinis darbas duoda rezultatų. Kokia yra pagrindinė mūsų e, sulaikymo filosofija, sulaikymo sistemos filosofija. Mes tengiamės išvengti visų įmanomų priemonių, kad e, būtų rastus alternatyvios bausmės negu įkalinimas. Vis tik tai kartais būna, kad nusikaltimas yra labai rimtas ir tada, aišku, reikia baigti, bausti laisvės atėmimu ir mes tada dedame visas pastangas, kad e, žmogui būtų kuo lengviau prisitaikyti e, prie sulaikymo ir stengiamės e, pasirūpinti, kad jo grįžimas į visuomenę paskui būtų lengvesnis. Kalėjimų ir probacijos tarnybos pagrindinis uždavinys yra sumažinti riziką, kad iš naujo bus daromi nusikaltimai. Ir tam mes stengiamės dėti labai daug pasangų, parengėme savo klientus, jeigu taip galima pasakyti. Mūsų Švedijos sistemos pagrindinis šūkis yra toks - geriau už kalėjimo ribų, geriau išeiti lauk. Negalėjime. Ir e, tai yra mūsų pagrindinis siekis - ištikrinti, kad žmonės nebesugrįžtų. Pagrindinis mūsų atspirties taškas yra individualus darbas. Mes stengiamės, kad žmogus sulaikytas kalėjime būtų traktuojamas kaip individas, o ne kolektyvo dalis. Uh, ir mes dedame visas pastangas į žmogaus individualią raidą ir individualios rizikos sumažinimą. E, žinoma, mes turime taip pat kalbėti apie e, saugumo užtikrinimą, mes turime užtikrinti kalėjimų e, saugumą, rūpinamės, kad nebūtų piknaudžiaujama narkotikais E, mes vadovaujamės trim pagrindiniais žodžiais savo veikloje. Mūsų veikla turi būti saugi, humaniška ir veiksminga. Kokie yra pagrindiniai Švedijos e, baudžiamosios sistemos principai? E, dar kartą galiu pakartoti, kad didžiausia bausmė yra laisvės atėmimas. Mes kalėjime žmogaus neturime bausti dar kartą. Ir tuo požiūriu mes labai daug dirbame E, stengiamės dirbti etiškai. Mes tuo, tokiu pobūdžiu specialiai rengiame savo personalą. Stengiamės sukurti pusiausvyrą tarp saugumo ir deromo žmogaus traktavimo. Visų pirma, mes turime garantuoti kalėjimo saugumą, bet lygiai taip pat mes turime pažangiai traktuoti sulaikytosius. Atspirties taškas yra tas, kad uh, kaliniams neturi ta, būti taikomi didesni apribojimai negu būtina. Tai yra mūsų pagrindinis e, principas. Mes e, sulaikytosius diferencijuojame nuo, pagal rizikos kategoriją, pagal recidivizmo riziką ir e, nusikaltimo sunkumą. Švedijos kalėjimai suskirstyti į tris kategorijas. Pirma yra griežčiausia, trečia žemiausia, trečiojo kategorijoje yra atviri kalėjimai, kur niekas tarsi nestovi su lasda. Paprastai tai yra žmonės, kurie kelia nedidelį pavojų, nedidelį riziką. Mes Švedijoje stengiamės dirbti kuo mažesniais masteliais, lygnant su kitomis Europos valstybėmis, mūsų kalėjimai yra labai maži. Mūsų didžiausias kalėjimas turi maždaug 500 žmonių, 500 vietų, kaip mes sakome. Lygnant su kitomis valstybėmis tai yra labai mažai. Ir aš galiu pasakyti, kad mūsų kalėjimuose yra labai smulkių institucijų. Mes stengiamės, kad didesnės kaip 30 kalinių grupės nesusiformuotų kalėjimuose, kad jie negalėtų susitikti su didesnė grupė žmonių. Priežastis kokia? Ogi ta, kad mes norime gerai tuos žmonės sukontroliuoti. Tuo pat metu mes e, turime galimybę labiau žmonė, tiem žmonėms padėti, juos įtakoti, pajausti, kokią atmosferą susidarė vienoje ir kitoje grupelėje, viename ir kitame skyriuje. Uh, Mes stengiamės bendradarbiauti su uh, bendra, uh, bendru kolektyv, bendra bendruomenė, jeigu galima pasakyti. Stengiamės verti, kokia atmosfera, koks klimatas kalėjime susiformavo. Nes stengiamės pasirūpinti, kad nebūtų smurto, kad nebūtų narkomanijos, nes kitaip uh, tik tai priešingą poveikį turėsime. Saugumas yra kitas klausimas, kuris yra nepaprastai svarbus. Mes, aišku, kalbame apie uh, E, daugybę įvairių saugumą užtikrinančių komponentų, bet vienas iš stipriausių yra tas, kad mūsų personalas turi e, nuolat būti prieinamas e, kaliniams. Neužtenka, kad žmonės tik tai sėdėtų ten ir žiūrėtų į televizorius. Jie turi reaguoti į kalinių prašymus, jie turi nuolat su jais bendrauti, jie turi jausti atmosferą sulaikymo įstaigoje. Uh, Ir aišku, jie taip pat atlieka prevencinį darbą. Aš jau anksčiau sakiau, kad mes savo veiklą e, stengiamės paginti, pagrysti rizikos ir poreikių vertinimu. Mūsų sulaikymo įstaigos turbūt gali tarnauti pavyzdžių rizikos ir poveikių vertinimui. Mes stengiamės išsiaiškinti, iš kur gali kilti grėsmė koks yra pavojus, kad tas žmogus e, e, vykdys pap, iš naujo nusikaltimų, kad jis nesintegruos į visuomenę ir stengiamės pasverti, kokie yra to žmogaus poreikiai. Kai visa tai yra apibriešta, mes juos išanalizuojame ir bandome išsiaiškinti, kokiu priemoniu mes galėtumėm, kokių veiksmų galime imtis, kad rizika sumažėtų ir kad būtų patenkinti žmogaus poreikiai. Tos pastangos paskui yra e, pritaikomos individualiame įgyvendinimo plane, kaip mes juos vadiname, tai yra tam tikras uh, E, visos e, sulaikymo įstaigos valdymo planas, atsižvelgiant į kiekvieno kalinio poreikius. E, paskui mes pratesėme to plano įgyvendinimą, kai jau žmogus išeina iš sulaikymo įstaigos ir jis yra tęsiamas kartu su institucijomis, kurios rūpinasi tuo žmogumi paleidus jį į laisvę. Mes manome, kad toks įgyvenimo planas yra labai svarbus, nes mes turime pasirūpinti uh, E, kad žmogui būtų rastas sprendimas, kad būtų rastos alternatyvos. Švedijoje mes e, e, ieškome įvairiausių reintegravimosi būdų, mes kūrėme tam tikrą vadinamąjį pusiau namų kalėjimų tipą. Tai yra žmonės jaučiasi gyvendami tarsi namuose, būdami tuose kalėjimuose. Uh, Ir dažnai ten yra apgyvendinami žmonės, kurie turi e, priklausomybės nuo narkotikų problemų ar nuo alkoholio problemų. Lygiai taip pat ten būna e, apgyvendinami žmonės, kurie gali išeiti iš kalėjimo, jeigu jie, pavyzdžiui, turi darbą, mokosi, e, jie tiesiog grįžta į laisvės apribojimo įstaigą miegoti. Kitas dalykas mes vadiname uh, mes tai vadiname e, išplėsto e, saliginio sulaikymo sistema. Tai yra žmonės, kurie yra kontrolinė elektroninėmis priemonėmis. Tie žmonės gali būti net išsiunčiami visiškai namo ir jie yra tik tai stebimi elektroninėmis priemonėmis. E, prie, prietaisais, elektroniniais prietaisais, elektroninės priemonėmis. Ir kitas dalykas yra leidimų sistema. Uh, e, reguliariai tie žmonės e, gali važiuoti namo, bet turi sugrįžti pas mus prisiregistruoti, tai mes palengviname jų ryšius su šeima. E, mūsų sulaikymo įstaigose vyksta daug įvairiausios veiklos. Mes e, jau anksčiau, kaip sakiau, stengiamės sumažinti riziką, kad žmogus iš naujo padarys nusikaltimą. Ir mes suprantame, kad to žmonės reikia parengti išėjimui į laisvę. Uh, Mes e, stengiamės sumažinti riziką, e, kad nusikaltėliai nevirsų recidivistais ir tuo tikslu taikome struktūrinės moksliniais tyrimais pagrystas programas. Tai yra tikslinės programos, kurios yra suteltos dėmesį į nusikalstamumo įvairiausias rūšis, tai gali būti smurtiniai, tai gali būti seksualiniai nusikaltimai, tai gali būti tokios programos, kurios yra skirtos narkotikų uh, E, nu, naudojimui. E, Švedijos kalėjimuose galima studijuoti. Tiesą sakant, e, mes turime specialias studijų programas didžiai daliai sulaikymo įstaigų. Taip pat galima atlikti įvairių profesinį darbą. Pavyzdžiui, staliai gali reikštis ar e, kokių kitų profesijų žmonės. Lygiai taip pat turime organizuotų e, pratybų, pavyzdžiui, socialinių įgūdžių tobulinimo kursus arba jogos kursus. E, didžioji dalis sulaikytųjų žmonių yra sąlygiškai paleidžiami po kurio laiko. Mes suteikiame vadinamąjį uh, laisvą sulaikymą, laisvą kontrolę, mažiau ribojamą kontrolę. E, ir tas saliginis išleidimas leidžia žmonėms išeiti iš namų prireikus, į, į namus prireikus, bet aišku, jie yra kontroliuojami elektroninėmis priemonėmis. E, aš jau kaip sakiau, probacijos tarnybose e, Švedijoje kiekvienais metais m, turime maždaug 10 800 klientų. Uh, Taip mes sumažiname kalėjimų perpildymo grėsmę ir palengviname reabilitaciją, nes yra, kaip sakiau, taikomos specialios reabilitacijos programos, jos yra žymiai efektyvesnės, jeigu žmogus e, nėra uždarytas griežtai kalėjime, jeigu jis gali išeiti kada nori. E, švedijos tokiuose kalėjimuose, aišku, yra prižiūrėtojai, kurie nuolat susitikinėja su nusikalteliais E, taip pat jie pasirūpina, kad tas žmogus galėtų rasti darbo bendruomenėje ar kokioje nors organizacijoje. Taip pat e, mes galime net surasti sutarčių ir e, pagal sutartis įpareigoti to žmonės ateiti į mūsų sulaikymo įstaigas, ypač tai taikoma narkomanams. Ir, kaip jau sakiau, yra taikoma elektroninė priežiūra. Vietoj to, kad žmogus šešis mėnesius sėdėtų kalėjime, jis gali, jam gali būti skirtas uh, namų areštas, leidžiant jam išeiti dirbti arba studijuoti. Mes Švedijoje uh, pastaruoju metu galvojame, kaip ištobulinti kalėjimų sistemą. Aišku, uh, bendrai paėmus mūsų kalėjimų sąlygos yra geros, Ir e, mums atrodo, kad dabar e, visuomenės gyvenimo sąlygoms pagerėjus vis tik tai nusikalstamumą lygiai mažėja. Ir vienas iš didžiausių iššūkių mums yra, dėl kurio mes esam labai kritikuojami, e, yra griežtesnis valdymas žmonių, e, kurie yra uh, uždaryti izolatoriuose. Uh, tie žmonės praktiškai 23 valandas per dieną būna uždaryti tome izolatoriuje. Ir mes uh, E, dabar kuriame planus, kaip elgtis su tai žmonėmis, kurie yra labai, kurių laisvė yra labai griežtai ribojama ir kaip užmėgti jų santykių su tais, kurie nėra taip griežtai ribojami. Mes e, turit žinoti, kad mūsų kalėjimuose e, reikia e, specialių izolatorių ir tai yra labai rimtas iššūkis, kaip ir kitose valstybėse mums. E, e, kaip ir kitose valstybėse turime e, kitą rimtą rykštę, tai yra nusikeltėliai su psichinėmis problemomis, psichiatrinėmis problemomis. Ir mes turime pasirūpinti, kaip elgti su jais. Jiems reikia ypatingo traktavimo. Ir galiausiai mes turime e, nusikalstamų gaujų narius. Švedija jau ilgą laiką kovoja e, su e, įvairiomis gaujomis. Anksčiau tai buvo baikerių visokios gaujos o dabar e, gaujos susiformuoja kitokių pagrindų. Dažnai tai yra žmonės iš e, miestų periferijų, dažnai tai yra jauni bedarbiai, kurie neturi veiklos ir daro nusikalstamumus. Kartais e, tai būna smulkus nusikaltimai, kartais būna rimtesni nusikaltimai. Mums labai sunku tokias gaujas sukontroliuoti ir kalėjimų sistemoje juos suvaldyti taip pat nėra paprasta. Ir reikia pasakyti, kad e, mūsų administracija tam skiria labai daug dėmesio. Tiek aš norėjau dabar pasakyti. Ačiū, kad klausėtės. Grazie, grazie. Dėkoju. Norėčiau iš širdies padėkoti visiems e, pranešėjams, kurie pristatė kalėjimų situaciją. Jūs kalbėjote apie Europos tarybos priemonės, analizavote taip pat pažeidžiamų asmenų situaciją, pabrėžėte, kokie sunkumai kyla, taip pat, kad sunku pasinaudoti kitomis alternatyviomis laisvės apribojimo priemonėmis. Taip pat buvo kalbėta ir apie buvusių kalinių reintegravimą visuomenėje ir būtinybę užkirsti nusikaltimų, kelią nusikaltimų pasikartojimui. Taip pat būtina kalbėti ir apie dinamišką saugumą. Mano valstybė šalyje taip pat buvo skiriama dėmesio šiam klausimui. Uh, Aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, visiems pasisakiusiems prelegentams, o dabar suteiksiu žodį kolegoms iš mūsų komiteto. Pirmasis pasisakys ponas Nikolai. Uh, Ačiū pirmininkė, <clears throat> kalbėsiu rumonų kalbą nes svarstama tema yra tikrai mm, opi. Kalbėsiu kaip e, buvusi kriminologų asociacijos narė ir baudžiamosios teisės asociacijos narė. Ir būdama Europos parlamento narė vis dar e, stebiu e, kalėjimų situaciją. Manau, kad situacijos kalėjimuose analizė atspindi ir civilizacijos lygmenį. Ir iš tikrųjų pastaruoju metu viešojo politikoje šis rytis užmirštama. Esu iš Rumunijos šalies, kurioje 1936-aisiais buvo pristatyti, pristatė savo požiūrį dėl e, kalėjimų situacijos tautų lygoje, tačiau dabar Rumunijos kalėjimai yra perpildyti beveik šimtų procentų, kai kuriais atvejais dviem šimtais procentų. <clears throat> Taigi tai tikrai man kelia susirūpinimą. Maisto tiekiamo Ruminijo, Rumunijos e, kalėjimuose kokybė yra na, tokia, kad e, kaliniai maitinami už mažiau nei vieną eurą per dieną. Vietos bendruomenės, kurioms rūpi gyvūnų e, gerovė, e, šuns priežiūrai išlaikymui per dieną skiria dvigubai didesnę sumą, taigi tai kelia didelį, didelių klausimų. Ar e, nepamiršamas čia žmogaus teisės, vertinant tokią situaciją? Deja, yra tautų Europoje, kuriuose į tą atsakymą, atsakymas į šį klausimą būtų neigiamas. Uh, ir šios politikos specialistų yra nedaug. Nedaug tokių specialistų kaip jūs, kurie teikia konsultacijas e, vyriausybėms. Rumunijoje e, praeitie buvo nuspręsta, kad ne, neverta steigti e, kriminalistikos politikos institutą. Mane stebina vis radikalesnis atsakas kurį, kur, kuris, kurį matome e, kalinimo srityje. <clears throat> Ir jeigu vertinsime situaciją Europoje, tai e, kalėjimai tikrai netenkina standartų, kriterijų, apie kuriuos žinome mes, politikai ir ekspertai. Turiu klausimą, kuris gali turiu pateiksiu pavyzdį, kuris jums paaiškins, kad šiuo pagrindu galima nuspręsti, ko, ko, koks yra šalies civilizacijos ligmuo. Bukarešte neseniai vyko masinės demonstracijos e, dėl įstatymo pakeitimų, dėl malonės ir ankstyvo, anksti, iš, iš, ankstyvo paleidimo iš kalėjimų. Buvo primtas sprendimas, pagal, pagal kurį 2000 e, asmenų turėjo būti iš, paleisti iš kalėjimų, nes jie, jų e, įkalinimą, jų bausmės buvo nedidelės. Ir kaip sakė svečias iš Švedijos, geriau ne kalėjime, nei kalėjime. Bet Rumunijoje buvo nuspręsta, kad geriau tuos žmonės laikyti kalėjimuose. Ir tai iššaukė didžiulės demonstracijas. O tai reiškia, kad arba šis, ši aspektą politikai išnaudoja kaip įrankį, akcentuodami aspektus, kurie, man atrodo, yra vienas iš civilizacijos standartų vertinant šalį ar tautą. Tai labai negerai, nes tai gali apspręsti šalies radikalėjimą. Taip pat e, nutrinti bet kokias e, humanistinės vertybės. Taip pat turime domėtis e, paskirtos bausmės mastu. Tai yra įdomus dalykai. Kuo labiau visuomenė radikalesnė, kuo labiau politikai panaudoja tą aspektą kaip, kaip įrankį, tuo labiau nukrenta e, mūsų standartai. Dar vienas dalykas tai E, sprendimų gyvendinimo teisėjai, egzistuojantis kai kuriuose sistemose. Kal, tai kalbame ne apie dvi, dvi, dvi pusę sistemą, tai yra e, bausmės ir perauklėjimo, bet tiesiog represinę sistemą. E, Aš suprantu, kad jūsų šalyse tokia problema neegzistuoja, bet mes ją turime. Mes turime sovietinių gulagų patirties ir jie paliko savo atspaudą mūsų dabartinėje politikoje. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra susijęs su saugumu. Visuom, šiolakinė visuomenė ryšiai yra komunikacijos priemonės, yra paplitusios, negali e, jo, jų, jų atimti ir iš kal, kalinių, tačiau kada tai grėsia e, radikalėjimu. Pavyzdžiui, yra e, atveju, kuomet kaliniai buvo panaudoti kaip, kaip radi, radikalėjimo objektas. Tai įvyko, tai, tai buvo Belgijoje ir Prancūzijoje. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai. Taip pat noriu pasakyti, kad man padarė e, įspūdį šiame pranešime pasirinktas požiūris. Pirmą kartą Libe komitete svarstamas šis klausimas ir tikrai laikau garbę turi, galimybę dalyvauti šiame renginyje ir klausytis tokių ekspertų. Dėkoju, ponė Nikolai. Dabar žodį suteiksiu ponui, poniai Horistė. Gracias, presidenta. Me gustaría incidir en primer lugar. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie reintegraciją, nes tai nebuvo minėta. Tai principas, kurį pripažįsta Europos žmogaus teisų teismas ir Europos Sąjungos e, nuostatai. Pateiksiu 2008 e, pavyzdį. E, kaliniai, kurie baigia savo bausmės laiką kalėti kitoje šalyje ir kokios nu, reintegracijos galimybės jiems numatomos. Pavyzdžiui, tokie klausimai kaip nuteistojo sąsajos su ta šalimi. Uh, kurioje jis kali. Kalbiniai, socialiniai ryšiai. E, ir tų reikalavimų nesilaikoma. Pavyzdžiui, Ispanijoje yra kalinių, kurie kali šimtus kilometrų nuo savo gimtosios vietos. Nors nuostatų šiuo klausimu yra ES pamatinėse teisės aktuose. Tarptautinės kalėjimų observatorijos atstovė kalbėjo apie pažeidžiamus e, kalinius, e, pavyzdžiui, tuos, kurie turi psichikos problemų. Norėčiau akcentuoti alternatyvių priemonių galimybę pasirinkti kažką kitą, o ne kalėjimą, nes juos pasodinusi kalėjimą dėl to labai e, nukenties jų sveikata, jam reikia sveikatos paslaugų, taip pat reikia vertinti, kas jiems tinkama. Da, da, ne, reikia pamastyti apie kitus dalykus, kaip savižudybių skaičių, galimybę perkelti į psichiatrijos skyrių. Ne visada tokių priemonių pakanka, mm, elgiantis su žmonėmis, kurie turi psichia, psichinių problemų. Ar tikrai egzistuoja visi reikalingi procesai šioje srityje? Dėkoju. Toliau žodis poniai Sipel. Lot, Ačiū pirmininkė. sunku, aš norėčiau pakalbėti apie daugą, bet turiu nepamiršti klausimų kalbėtojams. Todėl toliau kalbėsiu vokiškai. Noriu vis pirma pasakyti, kad gazdina tai, kad Europos taryba jau ilgus metus nagrinėja įkalinimo sąlygas – O šiandien įvairiose Europos šalise konstatuojame, jog e, kal kalinimo sąlygos yra siaubingos ar vėl tapo siaubingomis. Turime apsvarstyti du dalykus. Visų pirma, politinio kontekstą. Vienas iš kalbėtojų sakė, kad net jei nusikalstamumas neišauga, e, įkalinamų asmenų skaičius išauga ir tai yra pavojinga tendencija. Sunkiais laikais, net jeigu nusikalstamumas neišauga, žmonės jaučiasi nesaugus. Ir vyriausybė kartais nu, ima taikyti griežtesnės bausmes. Pavyzdžiui, taikyti kalinimo bausmę, kuomet anksčiau už panašų prasižengimą nebuvo. E, įkalinimo, jei teisėjai prašo griežtesnių bausmių. Tai tiesiog patvirtina žmonių įtarimą, kad gyvenimas blogėja. ki, kiti, kurie beveik nesusiduria su baudžiamosios teisės sistema, daro prielaidą, kad visi esantis kalėjimuose yra baisų žmonės. Bet mes žinome, kad kalėjime atsiduria žmonės, kurie kaž padarė kažką negero. Galbūt dėl galbūt jie atėmė kito žmogaus gyvybę, bet nesąmoningai dėl, taip įvyko dėl susiklošiusių aplinkybių. Uh, Nežiūrinti tai, daugybė šalių kalėjimuose kali daug daugiau žmonių nei, nei turėtų. Daugelie šalių sunku sukurti alternatyves įkalinimui sistemas. Pamenu, kad praėjusios kadencijos parlamente uh, E, akcentavome, jog yra daugybė alternatyvių e, sankcijų, bausmių, kurios galėtų pakeisti įkalinimą, tačiau jos nėra taikomos. Turiu klausimą kalbėtojams. Ir įtariu, kad atsakymas bus neigiamas. Bet žemesnės bausmės panaudojant elektroninės apyrankės. Žinau, kad vos kelios valstybės taiko tokią sistemą. Kitas klausimas. Kalė... Perpildyti kalėjimai yra šalise, kurios visais atvejais taiko skiria įkalinimo bausmes be jokių alternatyvų. ar egzistuoja alternatyvios institucijos asmenims, kurie yra kardomajame sulaikime lauk, ir laukia savo teismo. Kas nutinka, jei žmogus vieną kartą patenka į, į kalėjimą, patenka į kalėjimą ir paskui e, bylos nagrinėjimo metu yra išteisinamas. Arba nėra surinkama pakankamai įrodymų, kad e, būtų paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis. Prižiūrėtojai dirbantis kalėjimuose, kitas svarbus klausimas, ne, ne tik jų skaičius svarbus, bet ir jų pasirengimo, e, jų parengimo kokybė. Kalbėtojas iš Švedijos sakė, kad visuomenės požiūris į kalinius yra labai svarbus veiksnys. Jei sulaikymo sąlygos kalėjimas yra nepriimtinos ir nėra pakankamas skaičius tinkamai parengtų pri, prižiūrėtojų. Tuomet dėl įkalinimo įkalinti asmenys radikalėje kalėjimuose ir dažnai išėję iš kalėjimo jie nemato kito pasirinkimo, o tik toliau pasilikti nusika, nusikalsamame pasaulyje. Jūs taip pat kalbėjote apie pagalbą žmonėms e, reintegruojantis, e, sugrįžtant į normalų gyvenimą. Dažnai tas aspektas pamirštamas. Kažkas beros kalbėjo apie visuomenės norą atsiverti ir buvusiems e, kaliniams suteikti antrą šansą. Dažnai sakoma, na, jeigu jis buvo kalėjime, tai už ką jį pasodino. O žmonėms, kurie ilgą laiką, e, e, kurie, kuriems skiriamos ilgos įkalinimo bausmės, jiems po to reikia e, specifinių paslaugų ir pagalbos. Pra, praleidęs 20 metų kalėjime, e, nebekeli pavojus visuomeniai, bet žmonės nebenori išeiti iš kalėjimo kartais, jie, jie nežino, kaip nusipirkti autobuso biletą ar kaip įsigyti namą, nes per 20 metų daug kas pasikeičia. Taigi tokia žmonėms reikia įvairiausios pagalbos. Ir vertinant e, dabartinę situaciją, kokios kokie yra mūsų svečių, kokie būtų mūsų svečių vertinimai, ar jų nuomonė per kitus kelis metus galime tikėtis padėties kalėjimuose pagerėjimo visais mm, atžvilgiais. Taip pat kalbant ir apie reabilitaciją ir galimybės buvusiems kaliniams, nekartą nusikaltusiems kaliniams prisitaikyti, grįžti į normalų gyvenimą. Intervento. Io, uh... Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė, nors nors jie kalbėjo ir trumpai vis dėlto kalbėjo išsamei. Klausimai buvo tikslus. Tikrai jie parodo, kad e, ši tema yra visiems labai svarbi. Aš taip pat turėčiau daug klausimų, bet išsakysiu tik vieną tam, kad būtų daugiau laiko atsakymams. Šis klausimas yra labai svarbus ir e, mums, Libe komitetui, ir man pačiai, nes aš e, rūpinuosi nepilnamečių e, žmogaus teisėmis. Aš manau, kad ryšys tarp vaikų ir kalinamų tėvų turi būti užtikrintas. Ką manote apie tai? Aš turiu dar daugiau klausimų, bet dabar jų neužduosiu. Taigi suteiksiu žodį prelegentams atsakymui. Galbūt pasisakykite tą pačią tvarką, kaip kad kalbėjote. Bet visų pirma, suteiksiu žodį poniai Beržeron. Ačiū. Noriu padėkoti kalbėtams. Norėčiau padėkoti visiems už tai, kad labai tiksliai apibūdino problemas. Tai perpildyti kalėjimai, prastos sąlygos, taip pat tas faktas, kad kalėjimas yra žmonės, kurie ten neturėtų būti, kur, kurie yra psichiškai, e, psichiniai ligoniai ir kurie turėtų būti kitur, arba e, asmenys pavojingi visuomeniai, E, kurie yra kalėjimuose, bet reiktų bandyti juos taip pat reintegruoti. Yra ir tokių, kurie, e, kurių nusikaltimas yra nesunk, nesunkus, nedidelis, bet jie yra kalėjime. Todėl noriu užduoti klausimą apie alternatyvės sistemas, nes elektroninė apyrankė yra alternatyvi sistema įkalinimui. Galbūt e, reiktų numatyti <clears throat> mokymus šiuo klausimu, discipliną e, vidurinėse mokyklose. Dažnai nusikaltėliai būna na, iš kitokios socialinio sluoksnio, jie būna prastai jų išsilavinimas vidurinis nebaigtas, dažnai tai būna beraščiai žmonės. Galbūt reikėtų pamastyti apie reintegracijos programas skirtas tokiems asmenims, e, išėjus iš kalėjimo. Ir, ir galbūt tai, taip galima būtų pasiekti pažangos kultūrinio lygmenio. Grazie, grazie anche alla collega Bergeron. Dėkoju kolegijai Beržerono. Taigi žodis ponui Geiran. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Buvo užduota tikrai daug klausimų. E, Iškeltą esminių klausimų, aš pabandysiu keletą jų aptarti. Pone Nikola iš Rumunijos. Mm pastebėjai ir aš suprantu, kad istorija, kultūra ir kontekstas kiekvienoje šalyje yra kitoks ir tai apsprendžia konkrečią šiandienos baudžiamąją politiką ir kryptį, kurią šalis pasirinkusi šioje, šioje, šioje srityje. Ir vertinant jurisdikcinę sistemą, tai reiktų suvokti. Ji kalbėjo apie įkalinimo sąlygas e, ir kad bet kurioje šalyje būtent tai gali apspręsti radikalėjimo uh, E, polinkio į smurtinį ekstremizmą tendencijas. Apie tai kalbame e, parengtame dokumente skirtame radikalėjimui. Narys iš Ispanijos uždavė, išsakė daug įdomių pastebėjimų ir uždavė klausimų, dėl psich, ypač dėl psichinės sveikatos psichinė sveikata gali ypač pablogėti dėl prastų įkalinimo sąlygų ir dėl, pat, dėl kalėjimo kaip įkalinimo institucijos pobūdžio. Airijoje labai daug kalinčių asmenų e, turi psichikos, psichinės sveikatos problemų. Mes bandome spręsti šią problemą įvairiausiais būdais taikydami įvairiausias programas asmenims, kurie yra laikomi kardomajame sulaikime. Kaip jau sakiau, e, kitos šalis, e, visos šalis turi pasirinkti savo sprendimą, ka, kaip elgtis su, žmo, su žmonėmis kalintais turinčiais psichikos problemų. Pone Sipal kalbėjo apie perpildytus kalėjimus taipogi ir klausė, ar galima būtų tai susiek, susijęti su uh, tuo faktu, kad ne, netaikomos alternatyvios sistemos. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad perpeldyti kalėjimai, ga, pri, pri, priežasis perpeldytų kalėjimų yra pačios įvairiausias. Praėjusiais metais buvo parengta baltoji knyga dėl perpildytų kalėjimų, kurioje kalbama apie tikrasias priežastis, kodėl kalėjimai yra perpildyti nuo e, kardomojo sulaikymo etapo iki įkalinimo nuosprendžių trukmės, taip pat e, alternatyvų nebuvimo, kalbama apie galimus sprendimus, kaip spręsti šią problemą. Kaip ir kolegė ponė Neva, mes esame e, darbo grupės nariai, kur, kurioje svarstami šie klausimai ir, ir nagrinėjamos šios baltosios knygos išvados. Ar mes optimistiškai vertiname ateitį ir ar tikimės pagerėjimo įkalinimo sistemoje? Dirbdamas Airijoje ir Europos taryboje visada remiuosi nuostatą, kad visada turime viltis, kad bus geriau. Ir nors ir pusiausvėra atrodo nebloga, visada viskas gali pakrypti į, daž, dažniau į blogąją pusę. Aš matau, kad Europoje vyksta įvairiausi dalykai, kurie, kurie visi man leidžia sakyti, kad viskas linksta į gerą. Airijoje daugiau nei 4 tūkstančiai asmenų buvo kalėjimuose e, prieš keletą metų ir, ir kalėjimai buvo perpildyti, bet dabar e, jų skaičius sumažintas 20 procentų ir yra apie 3600. To pavyko pasiekti pritaikius įvairias priemonės. Geriau taikant alternatyvas, iš anksčiau paleidžiant iš įkalinimo. Uh, keičiant e, e, bausmes e, piniginėmis baudomis, kaip jau sakiau, e, perpildytų kalėjimų problema yra sudėtinga, todėl reikia rinktis sudėtines alternatyvas. E, ban, reiktų išsiaiškinti, dėl ko kalėjimai yra perpildyti ir reikia taikyti e, tikslinės koordinuotas priemonės. Pirmininkė uždavė klausimą apie sąsajas tarp kalinių ir vaikų. Kaip jau sakiau, mūsų darbo grupė nagrinėja, vieną iš, nagrinėja šį klausimą. Uh, Mes ypač energingai šį klausimą nagrinėjame ir tikimės, kiek manoma, greičiau parengti gairias ir rekomendacijas. Kadangi ne, daug nekaltų žmonių yra kalėjimuose ir būtent todėl mes manome, kad reikia paskubinti savo darbą. Grazie, grazie anche per la risposta. Dėkoju už atsakymą ir į mano klausimą. Uh, ir už kitus atsakymus. Dabar suteiksiu žodį poniai Stanevai. Dėkoju. Buvo užduota daug klausimų ir tema tikrai labai plati. Bet e, aš norėčiau pasiūsti štai kokį signalą. Jeigu mes norime e, reformuoti e, teis, baudžiamąją sistemą ne tik administracijos ir probacijos tarnybos turi uh, tuo rūpintis. Tokios institucijos kaip parlamentas, teisės aktų leidėjai, ministerijos, teismai, vietos bendruomenės ir, ir, ir net ir viešoji visuomenė turi, viešoji nuomonė turi būti įtraukta. Taigi jūs, parlamento nariai, turite vaidinti svarbus vaidmenį, nes būtent jūs bendraujate su gyventojais ir su politikais ir jūs turėtumėte pasiūsti svarb, svarbę žinę, kuri yra taip pat e, įvardinta ir baltojoje knygoje. Jūs e, turėtumėte galvoti apie ateitį ir apie galimas alternatyvas. Be strategijos tos alternatyvos e, galbūt tik išplės baudžiamojo teisingumo tinklą. Tai būtų pavojinga reikėtų alternatyvių priemonių, bet reikėtų ir strategijos, taip pat reikia nuolatinio dialogo. Kai kurios valstybės ž, e, žino, kad yra vykdomi bandomieji teismo projektai, yra nustatyti tam tikri laiko terminai, na ir Bet kuri valstybė gali imtis panašių iniciatyvų? Pavyzdžiui, Vokietijoje, Niderlanduose ir kitose šalise yra išaugus, išaugęs gyventojų kalinių skaičius ir būtų galima taikyti e, ir kitokias e, praktikas. Pavyzdžiui, teismai visų pirma turėtų įvertinti kitas bausmės atlikimo galimybės, ne tik įkalinimą. Taip pat turėtų būti politinė valia keisti situaciją. Taigi reikia pasitelkti įvairias priemonės ir, kaip ponas Geirant sakė, nuo pačios valstybės narės priklauso, kokios priemonės bus pasirinktos pagal kylančias problemas, bet labai daug priklauso nuo, valsty... nuo politikų valios. Dėkoju. Žodis poniai Kreteno. Dėkoju vėlgi apie politinį kontekstą ir optimizmą. Aš norėčiau pasakyti, kad Prancūzijoje dabar vyksta prezidento rinkimų kampanija. Uh, Ir reakcija būtų tik kalėjimų, naujų kalėjimų statymas ir griežtesnės represinės priemonės. Ypač turint omenyje, kad kyla teroristinis pavojus. 2012 metais buvo bandoma, buvo įkurta komitė komisija, kuri rūpinosi e, recidivizmo prevencijos klausimais, nacionaliniai ekspertai, prancūzijos ir užsienio ekspertai norėjo pasitelkti naują požiūrį, pasitelkti mokslinius tyrimus. Buvo suformuoluotos rekomendacijos, bet gana greitai e, buvo pasakyta, kad uh, požiūris nebuvo tinkamas. Ir nors ir buvo imtasi tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, probacija, laikin, laik, vis dėlto e, situacija nepagerėjo. Bus tikrai e, sudėtinga išeiti iš šios aklavietės, bet rekomendacijų mums reikia, mums reikia parlamento nuomonės, reikia Europos tarybos nuomonės. Tam, kad diskusijų tonas keistusi. Nors, žinoma, galbūt šis pokytis e, nebus e, greitas. E, turime tikrai mažai galimybių žiniasklaidoje keisti požiūrį ir e, Žmonės mano, kad jeigu asmo nėra įkalinamas, e, jis nebuvo nuteistas. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, yra susijęs su priemonėmis, kurios imamas, kurį imamasi užkertant kelią radikalizacijai. Prancūzijoje yra imtasi tam tikrų e, priemonių, kurios net netitinka teisėtumo principų. Jos dažnai, jų dažnai yra imamasi šališkai, e, prasidėjo e, toks nuomonių, toks priemonių taikymas po išpolių Bataklane. E, lapkričio mėnesį, pavyzdžiui, yra stebimi asmenys. Taip pat yra bandoma užkirsti kelią asmenims pabėgti iš kalėjimo. Buvo patvirtintas teisės aktas, kuriame yra numatyta, kad e, kad e, poveikis visuomenės nuomoniai yra dar vienas aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, skiriant bausmę. Taigi, tai pasakytina apie terorizmą. Na, bet gali būti asmenys, kurie yra baudžiami dėl nepadaraus elgesio. Toks asmuo nebuvo, pavyzdžiui, nuteistas ir nukentėjęs asmuo klausė, kodėl e, to nebuvo e, padaryta. Nukentėjęs asmuo kenčia dar labiau ir turime galvoti apie žmogaus laisvės, apie teisę į gyvybę. Ir auko, aukos kartais tikrai mm, susiduria su sudėtinga situacija. Mes skiriame taip pat mm, darbuotojų mm, radikalizav... asmenims, kurie radikalizavosi, Ir e, tie radikalizavęs asmenys e, yra įkalinti atskirose kalėjimų dalyse, kurios yra vadinamos e, pavojingų kalinių kalinimų vietomis. Neaišku, kaip galima užkirsti kelią stigmatizacijai, kai asmo yra kalinamas tokioje vietoje. nes Prancūzijoje taip pat e, yra vystoma ir kalėjimų žinias, e, žvalgybos e, tar, tarnyba, tai yra, kai asmo yra stebimas visą parą, net jam to nežinant. Žinoma, Europoje daugiau nėra kitų šalių, kur būtų tokia pati situacija. O Prancūzijoje per kelis mėnesius buvo nuspręsta, kad uh, kalėjimų darbuotojai turi užtikrinti ir šią veiklą, turi ją atlikti. Ir uh, visi kaliniai gali pradėti galvoti, kad jiems taip pat taikomos tos pačios priemonės. Vaizdo kameros bus taip pat ir tose patalpose, kur kaliniai gali imtis kokios nors veiklos. Taigi kyla klausimas, pavyzdžiui, ar yra užtikrinama žodžio laisvė ir taip toliau. Na ir paskutinis dalykas. Dėl asmenų, kurie susiduria su protiniais, kurie turi protinių sutrikimų. Prancūzijoje yra priemonė, pagal kurią galima atidėti bausmą, jos netaikyti, jeigu asmuo turi, e, turi psichinių sutrikimų. E, E, šis teisės aktas buvo patvirtintas 14 metų rūpiučio mėnesį. Ir e, taip pat e, asmeniui gali būti bausmė sumažinta trečdaliu būtent, jeigu tas asmo turi psichinių sutrikimų. Bet apskritai tie, a, tų asmenų bijomasi ir Atvirkščiai jiems yra skiriama didel, didesnė bausmė. Yra manoma, kad įkalinimas atliks pedagoginį vaidmenį, kad žmogu, žmogus bus perauklėtas. Taigi, matome, kad tikrai pas, yra daug pasikeitimų ir aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie psichiatrijos problemas m, mm, prieš asmenį kalinant. Dėkuoju, dėja, liko nedaug laiko, taigi suteiksiu žodį profesoriai Sonijas Nakin. Yes, uh, many things have already been said. Jau daug kas buvo pasakyta. Šis tas apie politikus, aišku, demokratinėje valstybėje politikai yra atskaitingi e, rinkėjams ir visuomeniai. Tačiau jeigu pažvelgtumėm į pavyzdžius valstybių, kurios sugebėjo sumažinti kalėjimų apkrautį, e, tai ką mes dabar vadiname kalėjimų uh, bausmių sumažinimu, tai pamatėme, kad ten labai daug prisidėjo, prie politik, prisidėjo politikai, visuomenė ir panašiai. Politikai turi atsižvelgti tai, kokias emocijas sukelia nusikalstama sistema visuomenė. Europai yra būdingos bendros vertybės. Europa ir Europos taryba būtent šiomis vadovaujasi. Ir tai leidžia pagrysti nuosaikesnę bausmių politiką. Visuomenė turi jaustis apsaugota. Kuo ilgiau žmogus bus uždarytas kalėjime, tuo ilgiau jis bus apsaugotas. Belgijoje Dotrų e, buvo garsus atvejais. E, buvo užtikrintas jo saliginis sulaikimas, nes buvo nuspręsta, kad e, tokiu būdu būtų galima geriausiai apsaugoti visuomenę ir nukentėjusius. Taigi mes neturim rinktis tarp nukentėjusių ir tarp nusikaltėlių, turim ieškoti atsakymų. Politikai turi rasti juos ir jiems turi padėti mokslininkai nes e, taip galėsime geriau apsaugoti visuomenę. Jeigu nebūsim optimistai, ne, turbūt nesposėdžiautumėm čia po tiek daug metų. Mes turime aiškius standartus, kurie yra labai svarbus, bet lygiai taip pat mes turime geros praktikos ir aš manau, kad būtent čia mes turime e, pamastyti, nes kartais atrodo standartai labai teorinis dalykas, bet mesgi turime pavyzdžių, geros praktikos pavyzdžių Ir aš manau, kad labai svarbu parodyti, kad jie gali pasiteisinti. Jeigu jie pasiteisina kai kuriuose valstybėse, tai nereiškia, kad juos galima iš karto permesti į kitą kontekstą. Bet mes galime suprasti, kodėl jie pasiteisino viename kontekste ir kodėl jie, kaip jie galėtų būti perkelti į kitas aplinkybės. Kaip jau sakiau, pats e, naujų alternatyvų suradimas problemų neišspręs, nes daugelėje valstybių narių kalinių skaičiai auga nors ir yra sukurta plati alternatyvų gama. Turime sukurti bendrą strategiją. Todėl e, kalėjimų e, įkalinimo mažinimo savoka gali tai paaiškinti. Ačiū. Ir aš norėčiau dar paprašyti Vital Nikolės atsakyti trumpai. Ačiū. Šiandien buvo atsakyta ir iškelta daug svarbių ir gerų klausimų. Visų pirma, mes turim aiškiai pasakyti, kad politikai ir visuomenė mus išgirstų, jog gera kalėjimų sistema kainuoja, bet mes turim suprasti, ką kainuoja nenusikalstamumas visuomeniai. E, žymiai e, brangesnis yra rezultatas, tai yra žmonių saugumas, apsaugumas nuo nusikalstamumo. Jeigu mes žmonės baudžiame, mes turėtume pagalvoti, kaip nulemti, kad jie nebebūtų pažeidėjai vėliau, kad jie pasikeistų. Mes turim suprasti, kad tie žmonės yra tokie patys kaip ir mes. Ir būtent taip aš kalbuosi su tais jaunais žmonėmis iš agresyvių uh, priemešių. Dažnai jie gali būti neradikalizuoti. Ir mes turime sukurti visuomenėje nuomonę. Politikai turi suprasti, kad didžioji dalis kalėjimuose sėdinčių žmonių kažkada bus išlaisvinti ir mes negalime laukti, kol jie vėl išeis į laisvę ir vėl mes juos turėsime bausti. Mes turėtumėm galvoti apie faktus ir ieškoti įtikinančių alternatyvų. Tai yra labai daug faktų rodančių, kad labai veiksmingas gali būti žmogaus individualus traktavimas. Bet supraskime, kad jeigu dažnai pažvelgtumėm į ekonominius skirtumus, kiek pigesnių yra alternatyvų negu įkalinimas, tai pamatytumėm, kad jos yra patrauklesnės. Ir žmonės gana dažnai sutinka su tom alternatyviam bausmėm. Mhm. Aš e, turiu kalbėti labai trumpai, bet e, buvo čia minėta personalas kalėjimų ir apie tai, kaip svarbu e, mokyti personalo darbuotojus. Nepriklausomai nuo to, kokios valstybių aplinkybės. Mano supratimu, pagrindinis dalykas gerai kalėjimų apsaugai yra geri profesionalūs personalo ir kalinių santykiai. Personalo ir mūsų klientų, kaip mes juos vadiname, santykiai. Tai yra nepaprastai svarbu neturime net e, iš naujo pasakoti turbūt apie tą elektroninę kontrolę ir panašiai. Jeigu aš pradėsiu tą pasakoti, tai visas laikas išseikvos. Ačiū, labai ačiū. Aš supratau, kad ir e, jūs galbūt nepasakėte viso to, ką norėjote pasakyti. Dėkoju visiems e, pasisekusiems prelegentams ir suteikiu žodį poniai Beržeron išvadoms. Euh, euh, aš manau, kad šiandien mes turėtumėm klausti, kokia yra kalėjimo funkcija, kam jie tarnauja. Ar tai yra būdas nubausti pažeidėjai ir apsaugoti visuomenę. Bet aš manau, kad kalėjimas atlieka ir kitą labai svarbų vaidmenį. Tai yra gydomai vaidmenį. Jis turi uh, išskirti problemą, kuri privertė nusikaltelį nusikalsti ir sugalvoti, kaip tą problemą išspręsti, kaip išgydyti tą nusikaltelį nuo polinkio nusikalsti. Ir aš manau, kad politikų ir visuomenės spaudimas, e, taip pat parlamento narių ir vyriausybių spaudimas yra daromas pamirštant šį kalėjimų vaidmenį. Ir mūsų pranešime mes norėtume iš naujo išryškinti pagrindinės kalėjimų, kurie turi būti tam tikrą prasme gydomosios prie gydymo įstaigos e, problemas. Tai yra korekcinė, koregavimo įstaiga. Ir mes turime galvoti, kaip žmonės reabilituoti socialiai, intelektualiai, kad jie vėl galėtų grįžti į visuomenę, kad nepamirškime, kad tie žmonės yra visuomenės dalis, jie yra neatskirimi mūsų visuomenės nariai. Ačiū. Grazie, grazie, grazie, grazie. Dėkoju tikrai jums visiems. Šis e, posėdis e, tikrai, manau, mums suteikė naujų žinių ir toliau dėsime pastangas tam, kad kalinimo sąlygos pagerėtų ir, kaip kad sakė kolegė Beržeron, reikia dėti pastangas tam, kad žmonės įkalinti asmenys būtų perauklėti ir būtų reintegruoti visuomenėje. Dėkoju Jums visiems. Gero vakaro. Dėkoju prelegentams.